Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Sitzung. Mėly kolegos, tęsime posėdį, svarstysime 15-16 dabar varkas klausimus kartu, metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos, tai yra pranešimas, kuris yra rengiamas pagal 325 sutarties straipsnį 2013 metų Olafo veiklos ataskaitą. Noriu pasisveikti su ponu Kesliu, Olafo generaliniu direktoriumi, kuris pavaduoja susirgusi komisijos narį šiuo metu, kuriams linkime kuo greičiau pasveikti. Generalinį direktorių jums suteikiu žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, kaip pirmininkė tik minėjo, ką tik paminėjo, komisijos narys šiuo metu dėja negali šiandien dalyvauti jūsų komiteto posėdėje, biudžeto kontrolės komiteto, tam, kad pristatytų komisijos 2013 metų e, veiklos ataskaitą, kovojant su sukčiavimu, jis e, buvo paguldytas į ligoninę ir vis dar yra gydomas, taigi jis manęs paprašė jį pavaduoti, pristatant šią ataskaitą ir aš tą dabar ketinu padaryti. Tai yra penktoji ir paskutinė ataskaita per šios komisijos kadenciją. Kaip žinote, siekiant užtikrinti biudžetinį skaidrumą, tai yra vienas iš pagrindinių komisijos veiklos ramščių, kurio grindžiama taip pat ir atitinkama kontrolė viso Europos Sąjunga, ataskaitoje patikiama ne tik situacijos kiekvienoje valstybėje narėje apžvalga, ypač įvardyjant komisijos nustatytus pažeidimus. Joje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip užpildyti atsirad, atsirandančias spragas, taip pat yra siūlomi atitinkami tikslai, siekiant kovoti su sukčiavimu ir finansinių interesų geresnės apsaugos siekti per pastarosius metus buvo skiriami keli dalykai, pavyzdžiui, tarp susukčiavimo ir nesusukčiavimo susijusių pažeidimų, apie kurios praneša valstybės narės. Kitas naujas dalykas arba metodas yra susijęs su praktiniais veiksmais, suderinant atitinkamą informaciją dėl įvairių taisomųjų ir prevencinių priemonių. Nepaisant to, tarp 13 metų ataskaitos ir ankstesnių ataskaitų yra skirtumų. Pastaroji ataskaita yra paskutinė, kurią patvirtina ši komisija ir kurioje pateikiamas retrospektyvus požiūris į ES finansinio interesų apsaugą ir kovos su sukčiavimu per pastaros penkerius metus daug valstybių narių, kurios bendradarbiavo rengiančią ataskaitą, palankiai vertino šį požiūrį. Tokiu būdu pristatoma platesnio masto ES e ir nacionalinių lygmenių vykdytų priemonių retrospektyva, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Kaip įprasta, ataskaita yra papildomos informacijos viena specifinė tema. Šiais metais daugiausiai dėmesio skiriame OLAFO reglamento trečios straipsnio ketvirtos dalies gyvendinimui. Tai yra kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų įsteigimą visose valstybėse narėse, taip pat e, prieduose pateikiami šeši darbiniai dokumentai. Noriu dabar trumpai pristatyti ataskaitos esmę. Per pastarosius penkerius metus komisija perkelė kovą su sukčiavimu į aukštesnį lygmenį. Mūsų įsipareigomas apsaugoti piliečių pinigus nuo sukčių E, dabar grindžiamas e, labai grįžtomis naujomis taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos ir pradėtos įgyveninti Europos parlamentui. Taip pat reikia padėkoti už e, paramą komisijos teisėkuros iniciatyvoms. Tokiu būdu mes sugebėjome sukurti naują teisinę aplinką visiems kurie veikia kovodami su sukčiavimu, buvo imtasi naujų priemonių, kuriomis bus iš esmės pakeistas būdas, pagal kurį komisija valstybės narės kovoja siekdamas apsaugoti es finansinius interesus. 2011 metais birželio mėnesį buvo pradėjusi gyveninti politinės iniciatyvos, kuomet komisija patvirtino savo ilgametę kovos su sukčiavimu strategiją, kuri iš pradžių buvo parengta komisijos tarnybos ir buvo labai svarbi, siekiant atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip sukčiavimo atveju aptikimas ir prevencija. Visos komisijos tarnybos ir vykdomosios ES agentūros per tą laiką patvirtino savo kovos su sukčiavimu strategijas. Šios strategijos gyvendinimo dar viena sudėdamoji dalis buvo specifinių kovos su sukčiavimu nuostatų įdėgymas į biudžeto ciklo, nu, e, tai yra daugiametės finansinės programos nuo 14-20 metų įgyvendinimo. Be to, strategijos įgyvenimo kontekste buvo patvirtintos papildomos priemonės, pagal kurias komisijos tarnybos nesinavės kontrolės tarnybos įgavo papildomų įgaliojimų kovodamas su sukčiavimu. Ta galima pailustruoti dviem pavyzdžiais. Pirmiausiai, e, dvi paskutinės ataskaitos e, apie esinačinių interesų apsaugą parodė, kad audito ir valdymo tarnybų vaidmuo e, aptinkant sukčiamo atvejus padidėjo, taip pat iš viešų institucijų, valstybės institucijų gaunama informacija, perdodama Olafui, jos apimtis padidėjo, taip pat kovos su sukčiavimu tarnybos reforma buvo labai svarbi, buvo pradėta 12 metais ir baigta įgyvendinti įsigaliojus naujam Olafo reglamentui numeris 883 ir jis įsigaliojo praėjusiu metu spalio mėnesį. Taip pat du kiti labai svarbus teisėkuros pasiūlymai, kuriuos parengė per pastarosius dviejus metus komisija, dar nėra įgyveninti dėl jų deramas, jeigu jie bus patvirtinti bus sukurtas daug rimtesnis teisinis pagrindas kovojant su sukčiavimu ES lygiu ir dar labiau bus sustiprinti ES finansiniai interesai, tie du teisėkuros pasiūlymai Yra pasiūlymas dėl tarybos reglamento dėl e, Europos prokuratūros įsteigimo ir antras teisėkuros pasiūlymas, tai yra direkt, parlamento ir tarybos direktyvos dėl kovos su e, sukčiavimu, e, taikant baudžiamosios teisės nuostatas projektas, jis yra jūsų darbo tvarkėje, manau, kad e, ir bus svarstamas artimiausių laikų, siekiant e, papildyti mums pasiūlymus horizontaliomis iniciatyvomis. Aš norėjau dar e, pacituoti viešųjų pirkimų direktyvos peržiūrą ir o OFIS pradėjo tinkamus tyrimus susijusius su korupcija vykdant viešuosius pirkimus ir praėjusiais metais e, taip pat buvo komisijoje paskelbta atitinkama ataskaita kovos su korupcija ir sukčiavimu vykdant viešuosius pirkimus, be šių iniciatyvų labai svarbios buvo iniciatyvos susijusios dėl greito reagavimo mechanizmų, kovojant su PVM sukčiavimu, jis buvo patvirtintas 2013 metais ir buvo patiktas pasiūlymas pakeisti reglamentą 5.1.5.97 metų dėl dvišalės administracinės pagalbos, kovojant su sukčiavimu e, muitinių sistemose ir e, trilogas turėtų artimiausiu metu pradėti svarstyti šį pasiūlymą, bet to buvo įgyvendinamos įvairios bendros koordinuojant Olafui mūdinės tarnybų operacijos, siekiant užkirsti kelią nelegaliai tarpvalstybiniai prekybai bendros muitinių operacijos buvo labai svarbios ir trečiojoje srityje, tai yra pajamų srityje. E, ypač turiuomenį čia kovas su cigarečių kontrabanda. 2013 birželio mėnesį komisija patvirtino visą apimančią strategiją siekiant sugriežtinti kovą su nelegaliais tabako nelegalių tabako gaminių priekybą. Vienas šios strategijos įdomų dalių buvo darybos ir pasirašymas protokolos siekiant užkirsti kelią nelegaliems nelegaliai tabako gaminių prekybai. Praėjusiais metais tas buvo padaryta pasaulio sveikatos organizacijos e, pasaulio sveikatos organizacijai globojant. Ir taigi tame PIF e, Pranešime ataskaitoje yra pateikimi atitinkami statistiniai duomenys, aš taip pat minėjau esminius pokyčius teisėkuros rytie, sėkiant kovoti su skaičiavimu. E, Atsižvelgiant į ataskaitoje pateikimus skaičius, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad susukčiavimų susijusių pažeidimų apimtis 11 procentų sumažėjo per pastarosius penkerius metus. Samą informaciją e, galėsite matyti susipažinę su e, ataskaitos duomenimis. Mm. Čia daugiau pažymų pastebėta pajamų e, srityje, o ne išlaidų srityje, ypač daug pažeidimų aptinkama naudojant nuosavus išteklius, nepaisant to, kad nuo 2009 metų sumažėjo 29 e, procentais kalbant apie skaičius ir 46 procentais kalbant apie apimtis. Po to, kai Buvo pastebėta ženklus sumažėjimas nuo 2009 iki 2011 metų. Situacija pasikeitė. Nepaisant to, kad atskirose sektoriuose pastebima skirtumų, kalbant apie bendrąją prekybos apyvartą susijusius su ir pažeidimus joje, tai tendencija yra mažėjanti. Kita vertus, pažeidimai kurie nebuvo įvertinti kaip e, sukčiaujamo pobūdžio padidėjo 37 procentus per pastaruosius penkerius metus, o kalbant apie e, apimtis, tai yra sumas, jos padidėjo nuo 2009 metų 40 procentų. Reikia aiškiai matyti, žvelgti skirtumus tarp tų rezultatų, kuriuos mes užfiksavome prieš penkerius metus. Ir dabartinės situacijos ministerija tai labai svarbus siekiant tinkamai interpretuoti duomenis apie e, pažeidimus, kurie e, buvo sukčiaujamojo pobūdžio ir nebuvo sukčiaujamojo pobūdžio. Neturiu dabar laiko jums pristatinėti visų detalių, tačiau reikia skirti atskiras sritis, kuriuose daugiausiai buvo aptikta sučiavimo atveju. Tai yra pirmiausiai sritis susijusios su modus operandi ir su tinkamos tarnybos, kuris daugiausiai nustatė sučiavimo atveju. Kitas skaičius, kurį reikia pabrėžti mūsų ataskaitoje, tai yra 3,5 milijardų eurų. Tai yra suma kurią komisija išieškojo e, dėl e, susigražinimo atitinkamus vykdytus mokėjimus. Komisija e, taip pat ėmėsi atitinkamų veiksmų ir priėmė sprendimus e, siekdama e, atskirų valstybių narių, kuriuose buvo užfiksuoti pažeidimai atžvilgių, nevykdyti naujų mokėjimų. Tai buvo pasitelkti nauji mechanizmai siekiant apsaugoti ES biudžetą ir tai buvo tinkamiau panaudoti mokėtojų, mokesčių mokėtojų pinigai. Galiausiai, <clears throat> žvelgiant į ateitį ir e, teikiant pasiūlymus, kaip pagerinti padėtį, galiu pasakyti, kad e, remiantis tyriamųjų veiksmų ir mm, e, politinės sistemos analizė pateikiamas tokios išvados mūsų ataskaita. Pirmiausiai, atrodo, kad valstybės narės geriau pradėjo teikti informaciją apie sukčiamo atvejus, nepaisant to valstybių narių požiūris e, skiriasi į sukčiavimo atvejų nustatymą ir informacijos apie juos teikimą. Mes tikimės, kad nustatant bendrus standartus šioje srityje, praktika valstybėse narėse suvienodės, tačiau tai užtruks tam tikrą laiką, tam reikės skirti daugiau e, finansinių išteklių nes panašu, kad požiūriai į sukčiavimą skiriasi ne tik valstybėse narėse, tačiau ir tarp atskirų e, valstybinių administracinių vienetų valstybių narių viduje. Tai mūsų nestebina ir būtent dėl šios priežasties komisija pateikė atitink, ėmėsi atitinkamos politinės iniciatyvos, apie kurią anksčiau kalbėjome. Antra, matome, kad valstybės ėmėsi tolesnių veiksmų įgyvendindamos rekomendacijos, kurios pateikiamos ankstesnėse ataskaitose. Komisija ir toliau stebi, kaip šios rekomendacijos įgyvendinamos ir daro tinkamas išvadas dėl jų įgyvendinimo. Gembermi parlamento nariai 2013 metų PIF ataskaitoje atspindimas komisijos rimtas įsipareigojimas imtis veiksmų šioje srityje, nepaisant to dar daug ką reikia nuveikti ir negalime būti, tiksliau galime būti tikri, kad sukčiautojai dėsios pastangas, kad prisiderintų prie naujų tyrimų metodų. Ir taip pat konstatuojame, kad kai kurios valstybės narės per mažai skiria dėmesio tolesnius veiksmams susijusiams su e, sukčiavimu ir biudžeto lėšų apsauga. Biudžeto lėšų apsaugą ir kad požiūris valstybės narėse iš šios dalykus skiriasi labai smarkiai. Komisijos pasiūlymas įsteigti Europos prokuratūrą ir PIP direktyva siekia užtikrinti, kad e, sukčiavimui panaudojant ES lėšus būtų skiriamas reikiamas dėmesys, nesvarbu, kur tas sukčiavimas pasitaikytų ES teritorijoje. Tikimės, kad e, greitų laikų bus patvirtintos bendros taisyklės ir kad e, jos e, nebus nustauptos nacionalinių interesų. Komisija tikisi jūsų paramo šioje srityje. Mūsų bendras tikslas yra apsaugoti ES mokesčių mokėtojų pinigus nuo sukčiautojų. Kaip rodo praėjusiu metu patirtis, bendromis pastangomis ir atsidavimu mes galime pasiekti apčiopą rezultato. Ačiū uždėmesi. Kaip minėjau, Olafo pranešim ataskaitą mes aptarsime kartu, nes taip gal efektyviau galėsime panaudoti laiką. Sprendžiate jūs, pirmininkė. Ačiū. Taigi, dabar žodį perims kolega. Pakeisiu žmogų, kuris sėdi man iš kairės. Now I take off the chapas. Taigi dabar nusijimu komisaro, komisijos atstovo e, kepurę ir kalbėsiu kaip Olafo generalinis direktorius. Aš neskaitysiu. Kalbėsiu. Taigi, gerbiami komiteto nariai, kreipiuosi jūs vėlgi. Labai malonu man pasinaudoti galimybę ir pateikti jums ataskaitą, kaip yra numatyta ir mano teisiniuose įsipareigojimuose, ataskaitą apie Olafo veiklą kovos su sukčiavimu tarnybos veiklą. Ataskaita, ataskaitoje kalbama apie 13 metų veiklą. Mes šią ataskaitą paskelbėme ir išsiuntinėjome jums taip pat balandžio pabaigoje, prieš keletą mėnesių. Ir dabar turime pirmąją progą jums pristatyti tą ataskaitą ir ją aptarti. Jums yra pateikta pilna mūsų ataskaita ir trumpesnė jos versija, trumpas pristatymas. Ir dar esu parengęs dar trumpesnį variantą, pristatymo variantą, kelias skaidres, tam, kad būtų galima akcentuoti pagrindinius dalykus. Tikslas ne, neskaityti čia kalbos, bet tiesiog parodyti, paaiškinti kiekvienus pagrindinius skaičius ir tokiu būdu pradėti diskusiją. Taigi, puiku. Kągi, pirmoje skaidrėje matome svarbiausius dalykus, nes čia yra viename puslapyje apibendinami visi tarnybos veiklos elementai. Kai kuriuos tuos elementus aptarsime detaliau. Ir čia matome kas vyko per penkerius metus. Matome ne, ne tik tai, kas dabar vyksta, kas vyko 13-aisiais, praeitais metais, bet matome ir bendras tendencijas išryškėjusias per pastaruosius penkerius metus. Taigi, mano manimu, dar aiškiau tada viskas susidėlioja. Uh, Taigi pradėkime nuo pačios. Tai yra tyriamojo proceso pradžia. Matome, kad metams bėgant egzistuoja tam tikros tendencijos, kurios ypatingai išiškėjo per pastaruosius dviejus metus. Tai reiškia, kad Olafas kasmet gauna vis daugiau kaltinimų dėl galimų sukčiavimų ir iš viešų, viešo ir iš privataus sektoriaus ir iš valdžios institucijų, ir iš privačių asmenų. E, tai yra anoniminiai kaltinimai. Kaip matome, 13 metais pasiektas buvo visų laikų rekordas. Net 1300 tokių kaltinimų buvo gauta ir galiu pasakyti, kad ta tendencija ir 14 metais e, išlieka tokia pati. Taigi be jokios abejonės 14 metais turėsime dar daugiau, dar didesnį rekordą pasieksime. Taigi gauname vis daugiau informacijos apie galimus tyriamuosius interesus, kaip mes juos taip vadiname. Po to mėlynai yra pavaizduoti pradėtų, pavaizduotos pradėtų tyrimų skaičius. Praeitais metais Olafas pradėjo didžiausią kiekį tokių tyrimų. Praeitais metais 253 tyrimai buvo pradėti. Tai yra 58 procentais daugiau tyrimų negu prieš penkerius metus, 2009 metais. Tai yra tam tikrie atspirties metai. Tačiau mes ne tik, kad pradėjome labai daug tyrimų, bet ir užbaigėme rekordinį skaičių tyrimų. Pradėti tyrimą yra, tiesą sakant, lengviau negu užbaigti. Taigi, mums pavyko visai neblogai praeitais metais užbaigti 293 tyrimus, o tai reiškia, kad 109 procentais daugiau nei prieš penkerius metus. Taigi matome, kokios yra tendencijos šioje skaidrėje. Matyt, dar svarbiau, kalbant apie tarnybos darbo veiksmingumą, yra tai, kad pateikėme daug rekomendacijų. Žinote, kad pagal reglamentą, pagal teisėkuros bazę, Olafas yra tyriamasis organas, kuris atlieka tyrimus ir rezultat, tyrimų rezultatai yra e, sudedami į ataskaitą ir tada mes galime atitinkamai paskelbti rekomendacijas apie tai bus daugiau skaidrių, finansinio teisminio pobūdžio rekomendacijas kompetitingoms institucijoms dėl to, kokių veiksmų reiktų imtis. Taigi, tą mes darome tik tuo met, kai tyrimo metu išaiškėja svarbių dalykų. Taigi tokie yra mūsų tyrimų rezultatai. Konkretus rezultatai, kurie išprovokuoja reakciją iš institucijos teisminis, drausmin, teisminė, drausminė ar finansinė reakcija. Taigi matome, kad praeitais metais Olafas pateikė didžiausią skaičių tokių rekomendacijų. Taigi galime tvirtinti, kad po reorganizacijos, kuri prasidėjo 2012 metais, operatyviniai pajėgumai, tyriamieji darbai Olafe smarkiai išaugo dramatiškai išaugo. Niekuomet nebuvome anksčiau gavę tiek daug informacijos, niekuomet nebuvome pateikę tiek daug tyrimų rezultatų, niekuomet neužbaigėme tiek daug tyrimų ir niekuomet anksčiau mes nebuvome pateikę tiek daug rekomendacijų, nepasiekėme tiek daug rezultatų. Taigi dėl to aš pirmiausia esu labai dėkingas visai uh, Olafo valdybai, visiems tyrėjams, kurie dirbo labai efektyviai per šiuos pastaruosius metus ir kurių dėka buvo įmanoma pasiekti tokių rezultatų. Tokie rezultatai buvo pasiekti su tais pačiais darbuotojais, jų skaičius nekito, netgi faktiškai buvo sumažintas šiek tiek darbuotojų skaičius, reikia pripažinti kaip ir buvo ir su visomis kitomis komisijos tarnybomis. Tačiau mums e, šiek tiek daugiau personalo narių buvo skiriama iš naujųjų valstybių narių. Taigi daugmaž išliko tas pats darbuotojų skaičius, taigi su tais pačiais darbuotojais, su tais pačiais finansiniais ištekliais e, mums pavyko pasiekti kur kas geresnių rezultatų ir dirbti veiksmingiau. Dabar pažvelkime į antrąją pavadinimo eilutę tyrimų skaičius ir trumpesnis bylos svarstymo laikas, tyrimo laikas. Matome irgi čia tokią pozityvę tendenciją pastaraisiais metais, kad tyrimo trukmė kasmet augdavo nuo 12 metų, o nuo 12 metų me, mums pavyko sutrumpinti tyrimo trukmę. Bent jau tokią dabar išvelgiame tendenciją Tiesiog e, dabar veiksmingai yra sumažintas tyrimo laikas. Kaip matome skaidrėje. Taigi vėlgi, su tais pačiais ištekliais darbo daugiau, rezultatai geresni per trumpesnį laiką. Taip pat turiu pabrėžti, kad pastaroji Olafo reglamento reforma, 883, puikiai žinoma reforma, e, reglamentas, po tos reformos atsirado ilgesnių tyrimo procedūrų, nes atsirado naujų procedūrinių garantijų, kas yra visiškai teisinga, bet dėl tokių garantijų procedūros tapo ilgesnės ir tyrimai ilgesni. Bet vis tiek, nepaisant to, mums pavyko sutrumpinti bendrą tyrimo trukmę. Dabar, kaip jau sakiau, praeitais metais pasiekime rekordinį pateiktų rekomendacijų skaičių. Ir tas rekomendacijas galime suskirstyti į kategorijas. Kaip matote, smarkiai išaugo finansinių rekomendacijų skaičius. Finansinės rekomendacijos yra būtinos reikalingos ES finansinėms tarnyboms ir taip pat valstybėms narėms, kad jos galėtų pradėti lėšų susigražinimo procedūrą. Taigi kuo daugiau yra finansinių rekomendacijų, tuo daugiau susigražinama lėšų ES mokesčių mokėtojų pinigų, kurie sukčiavimo būdu buvo panaudoti. Taigi praeitais metais 253 finansinės rekomendacijos buvo pateiktos, taip pat gan smarkiai išaugo ir teisminių rekomendacijų skaičius 83 per pastaruosius metus – drausminės rekomendacijos. Mes jas galime teikti tik tai ES institucijoms ir organams dėl netinkamo personalo elgesio ir taip pat e, administracinės rekomendacijos. Jas siunčiame tik tai ES institucijoms ir nebūtinai institucijos jas turi sureaguoti. Tiesiog tai yra patarimo pobūdžio rekomendacijos, kurias mes teikiame atitinkamoms ES institucijoms, jeigu mes tyrimų metu surandame naujų sukčiavimo tendencijų arba silpnųjų pusių administracinėse sistemose ir mūsų manimų tuomet reikia, kad apie tai bent jau žinotų atitinkamos institucijos. Taigi tokias rekomendacijas mes irgi skelbėme, administracinės rekomendacijas. Ir čia matote irgi, kiek jų buvo pateikta praeitais metais. Dabar konkrečiau kalbant apie finansinės rekomendacijas. Kaip matėme praeitais metais, mes paskelbėme rekordinį finansinių rekomendacijų skaičių. Ir dabar matome per penkerius metus, kiek bendrai Olafas sugebėjo atitinkamų finansinių institucijų paprašyti susi, sugražinti tas lėšas, pateikiant rekomendacijas. Kaip matote, čia, kaip priešingai ankstesnėme paveik skaidrėje, tokio, nuos, tokių nuoseklių tendencijų neišryškėja, nematome. Ir matyti dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad kartais gali būti viena rekomendacija, kai buvo 2010 metais. Viena vienintelė rekomendacija dėl daugiau negu 200 milijonų eurų susigražinimo. Viena rekomendacija dėl tokios sumos. Ir aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu, nes tai reiškia, kad visas Olafas, ne tik tyriamoji jo dalis, bet ir administracinė dalis bei biudžeto politikos dalys. Tai sudaro 55 milijonus eurų per metus. Mes ES finansinėms institucijoms leidome praeitais metais išieškoti daugiau nei 400 milijonų eurų. Grinai per tas rekomendacijas. Dar vienas labai įdomus įdomi situacija, kuri nėra iliustruota. Tame, tame išsamei ataskaitoje yra pateikta išsamesnė informacija. Čia šią lentelę mes parengėme konkrečiai šiam posėdžiui, bet e, buklete taip pat yra atspausdinta ta informacija. Čia matome Olafo rekomendacijas kiekvienai valstybei nariai ar atitinkamai institucijai. Čia matome pirmoje lūtėje visos ES institucijos, tarnybos agentūros. Čia matome yra daugiausia pateikta finansinių rekomendacijų. Taip yra dėl to, kad finansinės rekomendacijas mes skiriame išlaidas skirstančioms organizacijoms, kas, kas yra normalu. E, na, ne visada, bet dažniausiai tai yra e, komisija. Kalba eina apie ES lėšas, kurios yra išleidžiamos e, valstybėse narėse visoje ES ir net už jos ribų. Taigi, jeigu yra sukčiavimo atvejų, kurių, apie kuriuos mes sužinome tyrimų metu, dėl vystoma bendradarbiavimo lėšų, pavyzdžiui, trečiojo šalyje, tuomet finansinė rekomendacija dėl lėšų susigražinimo yra siunčiama Europos komisijai, kad jis susigražintų tas lėšas. Taigi dėl to ir matome tokią didelę finansinių rekomendacijų, didelį skaičių. Rekomendacijų, kurios skiriamos ES institucijoms. Čia parašyta institucijos, organai, tarnybos, agentūros, neparašyta ES, bet čia reiškia ES institucijos ir tarnybos. Čia neparašėme ES Taip pat matote, kad administracinių rekom, administracinės rekomendacijos yra skiriamos tik ES institucijoms. Administracinės rekomendacijos negali būti adresuojamos valstybėms narėms. Taip pat šie skaičiai apie valstybės narės, matyt, patys įdomiausi visuomet yra gal ir spaudai, ir, ir komiteto nariams, bet tuos skaičius irgi turite atspausintus. Einame dabar į pabaigą. Čia dar vienas svarbus skaičius. Dažnai aptariamas ir praeitie dažnai aptariamas skaičius dėl testinių veiksmų. Testinių veiksmų santykio, kalbant apie teisminės rekomendacijas. Per pastaruosius penkerius metus pateikiami skaičiai. Ta galima padaryti tik taip per, apie ilgesnį laikotarpį, nes vieneriems metams e, tie skaičiai nėra dideli. Žinote, kad teismo procesas užtrunka daugiau nei metus paprastai įvairiose valstybės narėse prieš, kol priimamas sprendimas. Taigi mes apkaltinimo santyki paėmėme ir matome daugiau nei 50 procentų atvejų, kai buvo priimti teismų sprendimai remiantis mūsų teisminėmis rekomendacijomis, sprendimas buvo dėl kaltinimo pateikimo. Tačiau mūsų pilnoje ataskaitoje rasite ir skaičius susijusius su konkrečiomis šalimis, apie konkrečią šalia, šalis. Ir taip pat yra ir nenuoseklumo, netitikimo daug tarp valstybių narių. Ir numatydamas tam tikrus klausimus galėčiau pasakyti jau dabar, kad esame įsteigę darbo grupę OLAFE. Ir vertiname kiekvienos valstybės narės situaciją kartu su teisminėmis institucijomis toje valstybėje narėje. Mes pradėjome nuo tų, kur skaičiai didžiausi, nes kai kuriuose valstybėse narėse, pažiūrėjau, mes per penkerius metus tik tai vieną tokią rekomendaciją esame nusiuntę ir gal tos rekomendacijos net nebuvo laikomasi, tai 0 procento statistiškai tai susidaro, tai labai nedidelis skaičius, bet uh, statistiškai svarbios mums valstybės narės, jeigu galėčiau taip jas apibūdinti. Mes su tomis šalimis pradėjome dirbti kartu ir kiekvieną atvejį pradėjome analizuoti atskirai ir bandėme pasimokyti šio bei to. Ir mums tai naudinga, ir tai gali būti naudinga ir valstybėms narėms. Na žinoma, teismai paprastai yra nepriklausomi valstybėse narėse, ne tik, kad nepriklausomi, nepriklausomi nuo mūsų, bet ir nuo vyriausybės. Taigi mes, aš sakau, daugiau ar mažiau nepriklausomi, nenorėčiau dabar veltis į tas diskusijas, nes čia iš principo kalbame apie, apie prokuratūras. Mūsų tos teisminės rekomendacijos visuomet yra siunčiamos atitinkamoms prokuratūroms e, valstybėse narėse. Ir yra valstybių narių, kur net nėra tokių nuoseklių, aiškių prokuratūrų kaip po tokių. E, tose valstybės narėse policija atlieka tas funkcijas. Taigi, mes siunčiame tas rekomendacijas visuomet ir kitaip net ir būti negali prokuratūroms ir tada jos priima atitinkamus sprendimus. Nors jos yra nepriklausomos, na ir mes nenorime čia kažkam daryti spaudimo, tačiau abipusio bendradarbiavimo dvasioje ir galvodami apie tai, kad visi tikėtina gali šio byto išmokti iš patirties, mes vertiname kiekvienos valstybės narės padėtį ir žiūrime, kaip būtų įmanoma pagerinti tą kaltinimų santyki, kuris mūsų manimų ir taip jau yra neblogas ir pozityvus, tačiau e, tobulėti dar yra kur, ypač tam tikrose valstybėse narėse, nes 54 procentai tai yra labai įvairių skaičių rezultatas įvairiose valstybėse narėse. Tai yra tikrai įdomus duomenys ir jūsų diskusijoms. Na ir dar dvi paskutinės skaidrės, kur pristatomas e, netyriamasis Olofo darbas. Olofas nėra vien tik tai tyriamoji institucija, tai yra ir politikos formavimo tarnyba kovoje su sukčiavimu. Viena skaidrė, kur yra kalbama apie mūsų bendrą darbą su partneriais, suinteresuotais asmenimis 13 metais. Tas darbas buvo labai svarbus, nes praeitais metais, kaip matote, mums pavyko pasirašyti po ilgų dėrybų ir diskusijų mėnesių su Europos parlamento administracija ketinimų protokolą, kurį vadiname praktiniu susitarimu, kaip yra numatyta reglamente 883. Mes turime dirbti su savo partneriais, taip yra teigiama reglamente, ir pasirašyti administracinius susitarimus. Tai buvo pirmasis toks susitarimas, anksčiau tokio neturėjome per 14 metų darbą Taigi pirmasis toks sutarimas buvo pasirašytas su Europos parlamentu tam, kad galėtumėme geriau bendradarbiauti atlikdami tyrimus, kuriuos Olafas atlieka ir Europos parlamento administracijoje. Ir turiu pasakyti, kad po tokio pasirašymo, Liepos mėnesį buvo pasirašytas sutarimas, bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir jos administracija tikrai mus tenkina. Priežiūros komitetas, kuris yra mūsų prižiūrinti institucija, ir čia mes kalbame apie praeitus metus, kas įvyko praeitais metais, 13-aisiais, nes tai yra 13 metų ataskaita. Ir čia dar vienas mūsų pozityvus pasiekimas, mums pavyko susidėrėti ir pasirašyti uh, susitarimus. Dėl tų sutarimų mes jau praeitais metais sutarėme ir 14 metų pirmosiomis dienomis pasirašėme juos. Prašymas dėl visapusiškos prieigos prie 18 tyriamųjų bylų ir visais paprašytais atvejais gavome tą prieigą, plus suteikėme prieigą prie šimtų dokumentų, papildomų dokumentų, kaip buvo mūsų paprašyta, taigi visi prašymai buvo patenkinti. Taip pat automatiškai savo iniciatyvą, kaip yra numatyta reglamente, išsintėme 56 ataskaitas. 56 šešis, infor, e, informacinės ataskaitas įvairioms institucijoms, taip pat padidinome sekretariato skaičių gan smarkiai, nes e, tai reiškia 20 procentų daugiau. Taigi čia tik tai, kad jūs suprastumėte, apie kokias skaičius, kokias, kokius kiekius e, eina kalba, e, kalbant apie bendradarbiavimą su priežiūros komitetu tas skaičia, skaičiai jau šiek tiek yra pasikeitę, nes 15 tokių komitetų buvo paskirta valstybių narių ir tai susiję ir su tuo, kas yra, apie ką kalbama finansinių interesų ataskaitoje. 5, 24 valstybės narės paskyrusios nacionalinės kovos su sukčiavimu koordinavimo institucijas, tarnybas. Tikimės, kad to, tą pavyks padaryti su visomis valstybėmis narėmis ir Olafas tikrai labai daug dirbo bendradarbiavimo su visomis, bendradarbiavo su visomis valstybėmis narėmis, kad būtų to pasiekta. Plus dar praeitais metais mes dėrėjomės ir pasirašėme darbinius susitarimus dėl tartautiniais partneriais. Olafas turi tą daryti, ypač kalbant apie trečiasią šalis. Taigi, mums pavyko parengti tokius susitarimus. Ir tai yra sėkmingas rezultatas. Ukrainos įplaukų ministerija, Švedijos tarptautinio vystimo bendradarbiavimo agentūra ir kiti partneriai. Kalbant apie politinius dalykus tiek, ir dar vienas dalykas, kalbant apie politinius dalykus. Pagrindinės iniciatyvos, kuriuose dalyvavo Olafas, kurios buvo paminėtos ataskaitoje apie finansinius interesus ir jų apsaugą, taigi aš jų gal ir nekartosiu, bet Taip pat dėrybos dėl Periklis 2020 programos, Heraklis 3 ir panašiai. Taigi dėkingi esame už paramą ir tikriausiai žinote, kad mes kaip Olafas prarasime Periklis programą nes kai pradės dirbti naujoji komisija, prie kito generalinio direktorato mes būsime prijungti. Taigi, ačiū ir laukiu klausimų. Žodis teikiamas pranešėjai Pirinski. Thank you, Madam Chair. I think I understand. Ačiū, ponė pirmininkė. Supratau, kad suteikite man žodį net ir be vertimo tiesą pasakius. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui e, Kesleriui už tą dvigubą darbą, kurį jis atliko. Ir taip pat e, labai apgailestauju, kad komisaras e, šiemetą dėja atgulė į lovą, susirgo, tad labai tikiuosi, kad jis netrukus pasveiks. Na ir turiu pasakyti, kad ponas Kisleris atsidūrė tokioje gana nedėkingoje pozicijoje, nes viena iš dažniausiai aptariamų temų um, parlamente yra nepriklausomybės klausimas. Suprantame, kad Olafas yra komisijos administracijos dalis, apie tai visada kalbama. Na taip, E, veiklos prasme, funkcionavimo prasme, tai yra atskira įstaiga. Ir kalbant apie ką tik pristatytą pranešimą, e, jo nekomentuosiu, e, neišsakysiu nei teigiamų, nei neigiamų pastabų dėl pono Keslerio pristatymo. Tačiau, ponė pirmininkė, norėčiau vis dėlto pasidalinti savo mintimis ir turiu tris pastabas. E, pirmoji jų susijusi su tuo, kas yra akivaizdu abiejose ataskaitose. Tai yra susijęs su tuo, kad ir Olafas, ir komisija per pastaruosius metus taip tikrai naudojusi ankstesnė patirtimi ir pasiekė puikių e, rezultatų kovoje su sukčiavimu. Taip pat ir lėšų susigražinimo srityje susigražinant tas ES mokesčių mokėtojo lėšas, kurios buvo e, e, sukčiaujant panaudotos. Kaip e, teisingai minėjo ir ponas Kessleris, taip pat išaugo ir gaunamų signalų, jeigu galima tai pasakyti, skaičius. Uh, E, jie gaunami tiek iš privačių, tiek iš e, viešųjų šaltinių ir, manau, tai yra ženklas, kuris rodo, kad ir viešoji nuomonė, ir e, apskritai e, problemos supratimas e, valstybinėme likmenyje tikrai išaugo. Na ir, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai, ką remiantis tais duomenimis, kurie yra pateikti abiejose ataskaitose, mano nuomonė, pirmasis ir svarbiausias žingsnis būtų suteikti kiek įmanoma objektyvesnį kontekstą visiems tiems duomenims, atsižvelgiant į realų sukčiavimo lygį, į korupcijos lygį, tai taip pat yra sukčiavimo dalis. Labai svarbu nepamiršti ir e, e, tų pažeidimų e, ir sukčiavimais pripažintų pažeidimų. Nes, ponė pirmininkė, turbūt pritarsite tam, kad jau ne vienerius metus susiformavęs toks suvokimas valstybėse narėse, taip pat ir ES lygių, kad kai kurios ES valstybių narių grupės e, e, ypač dažnai susiduria su tokiais netinkamo, netinkamo lėšų panaudojimo atvejais, korupcijos atvejais. Ir e, kalbant apie tos duomenys, kurie pateikti abiejose ataskaitose, taip pat audito rūmai įvairiose savo ataskaitose apie tai kalba manau, kad visi tie duomenys padeda susidaryti įspūdį, jog situacija tikrai yra daug sudėtingesnė. Ir ponas Kisredis taip pat pristatė mums įvairiausias lenteles, kuri yra išdalytame dokumente. Ir mm, ten yra pristatomas tarsi tam tikras stereotipas. Ir neretai e, ta viešoji nuomonė e, nėra visiškai objektyvi. Tad Man atrodo, šios dvi ataskaitos yra puikus pagrindas e, dirbant toliau ir pristatant visuomeniai tą tokį kritiškesnį, realesnį sukčiavimo bei finansinių interesų e, pažeidimo e, kontekstą Europos Sąjungoje. Na ir kalbant apie sudėtingą ekonominę situaciją, taupimą, stagnaciją, aukštą nedarbo lygį, manau, kad šie klausimai yra labai svarbus ir visi nori žinoti, kaip yra panaudojami e, pinigai, lėšos, kuriuos e, į ES biudžetą sumoka kiekvienos valstybės narės mokesčių mokėtojai. Na ir žinome, kad kiekviena valstybė narė e, įneša, įneša atsižvelgiant į savo galimybės. Na ir manau, kad tiek ir komisija, ir Olafas tikrai galėtų parengti gerai subalansuotą realios situacijos pristatymą, taip pat e, realų tos problemos įvertinimą. Na ir dar vienas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra priemonės, e, kurių komisija turi imtis, e, kad būtų e, išteisyta padėtis susijusi su, e, su lėšų susigražinimu. Na ir čia reikia kalbėti apie galimus lėšų karpimus, tačiau norėčiau taip pat išsakyti vieną nuomonę susijusią su kitomis diskusijomis. Tai liečia e, taisomųjų priemonių um, um, panaudojimą. Ir taip, e, ponė pirminkė, turbūt žinote tą hipotezę, kad neretai dalis tos motivacijos yra susijusi su biudžetiniais apribojimais, e, su kuriais susiduria komisija. Ir kai kuriuose valstybėse narėse mm, dėl biudžeto subalansavimo priežasčių e, tai daroma, o ne dėl kažkokių tai objektyvių priežasčių. Nes būna įvairiausių atvejų, kai Na ir pateikiu tokius pavyzdžius todėl, kad tikrai nemažai kritikos realių yra nukreipta į komisijos pusę. Be abejo, netikiu, kad visos jos yra pagrystos, tačiau manau, kad būtų tikrai svarbu bent jau tai apsvarstyti. Na ir dar viena pastaba. Tai yra e, pažeidimai ir pažeidimai, kurie laikomi sukčiavimo. Pone pirmininkė, tai, kas svarbu yra mums, tai yra finansinių interesų, sąjungos finansinių interesų apsauga. Ir man kyla klausimas, ar yra pagrysta e, skirti tiek daug dėmesio e, tai tamsiai problemos pusiai, tai yra sukčiavimui, nes, kaip matome, žiūrėdami į ataskaitą, apie 15 e, 700 atvejų yra užfiksuota pažydimų atvejų. Ir viena dešimtoji tik buvo nustatyta kaip e, realūs sukčiavimo atvejai. Tad manau, šiuo atveju e, tų pažydimų tikrai yra gana daug ir jie kenkia sąjungos finansiniams interesams ir tai daro ne vienu būdu, nes tai yra ir vėlavimai susiję su E, e, lišų skirimu, taip pat e, tai yra susiję ir su taisamųjų priemonių taikymu. Ir man atrodo, kad tie pažeidimai iš ties nusipelno tokio pat dėmesio ir analizės, nes jie yra susiję su tinkamu pasirengimu, tinkamai įgyveninti biudžetą, reikia tinkamai renkti ir savo darbuotojus, Be to neretai valstybės narės um, yra, turi kažkokių tai politinių motyvų. Tad, man atrodo, komisijai tikrai būtų tinkama kartu su Olafo pagalba vadovautis e, tokiu požiūriu e, ir siekti e, stiprinti tą teisminę baudžiamųjų tyrimų potencialą susijusi su e, sukčiavimo atveju nustatymu, tačiau nemažiau dėmesio nusipelno ir tie pažeidimai, kurie galbūt nepatenka į tą baudžiamųjų pažeidimų sritį, tačiau bet kuriuo atveju jie yra e, tokie pat skausmingi ES finansiniams interesams. Be to, ponė pirmininkė, e, turbūt geriau, mm, nei aš pats visi žinote, kad kalbant apie naują laikotarpį, reikalavimai susiję su tinkamo dokumentų tvarkymu, e, taip pat su veiklos programų, projektų, priemonių taikymu, e, kelia dar daugiau iššūkių, ten yra dar daugiau reikalavimų ir Labai svarbu užtikrinti, kad išlaidos būtų valdomos tinkamai, tačiau taip pat stengiamasi išvengti e, rizikos susijusios su netinkamu pasirengimu. Ta tokios būtų trys pagrindinės pastabas, kurias norėjau išsakyti. Ačiū, nekantri laukime jūsų pranešimo projekto. Kitos kalbėtojas kolega Balčytis. Ačiū, gerbime pirmininkė, gerbimi kolegos. Pirmiausia, dėl finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. 2010 metais buvo pranešėjas ir tuomet e, turbūt pirmą kartą mes įrašėme į savo dokumentą, kad e, valstybės narės nepateikė tinkamų duomenų ir nėra galimybės nustatyti sukčiavimo masto ir kaip valstybės narėse yra kovojama su šito blogybė. Tai buvo 2010 metais. Po to 2011 metų komisijos ataskaitoje jau nebemima, e, nebeminima problema, kad valstybės narės nepateikė patikimų duomenų ir negalim už juos atsakyti. Tiesiog yra rašoma, kad e, valstybės narės nepateikė e, pilnų duomenų, pagal kurios galima būtų nustatyti pažeidimų skaičių arba sukčiavimo atvejus. Ir tai jau tęsiasi nuo 2010 metų ir dabar 2013 metų komisijos ataskaitoje taip pat yra tas pats sakinys, kuriame kalba apie tai, kad e, Europos Sąjungos valstybės narės vadovaujasi skirtinga juridinė apibrieštimi, kalbant apie sukčiavimo atvejus ir e, jos renka nevienodus ir neįsamius statistinius duomenis pagal bendrus kriterijus. Manau, kad mes čia tikrai dar galime daug kalbėti ir šnekėti apie tą problemą ir blogybę, bet akivaizdu viena, kad reikia vis dėlto susitarti dėl bendros apibriešties, dėl ES piniginių lėšų sukčiavimo atveju. Taip, valstybės narės turi skirtingas e, juridinės sistemas, teisinės sistemas ir tai yra valstybės narių kompetencijos rytis. Tačiau tos ES piniginių lėšų panaudojimą aš manau, kad mes turime ir galime paprašyti Europos komisijos pateikti, suderinus su visom valstybėm narėm, e, sukčiavimo atveju, ES piniginių lėšų sukčiavimo atveju apibriežti. Kad mes sekančiais metais jau galėtumėm įvertinti, koks tas yra sukčiavimo atvejis vienose ir kitose valstybėse ir tada iš tikrųjų pradėti rimtai galvoti apie priemonės, kurias reikėtų taikyti. Tai dėl e, finansinio interesų apsaugos. Dėl OLAFO ataskaitos ir tarnybos tikrai reikia paminėti, kad buvo pasiekta didžiulė pažanga ir tam turėjo, mano matomai, didžiulį poveikį ir Europos parlamento prie tos kadencijos biudžeto kontrolės komiteto indėlis, ypatingai kai kurių žmonių, kurie šiandieną jau sėdi viršuje čia prieš mus, tikrai reikia šitą pažymėti. Ir tie teigiami pokyčiai buvo išvardinti ir šitoje lentelėje, ir tame pristatėme e, už 2013 metus. Ir reikia tik tai pasidžiaugti, kad tie pokyčiai, jie duoda tikrai didelę pridedamąją vertę, ne tik tai susigražinant finansinius resursus, bet ir užtikrinant didesnį patikimumą Olofo kaip ES labai svarbios tarnybos, prižiūrint ES piniginių lėšų panaudojimo efektyvumą. Ačiū labai. Sarama. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime e, vieną klausimą. Tai susiję su priežiūros komiteto veikla ir bendradarbiavimu. Žinau, kad jūs neprivalote e, žengti, peržengti kitą pusę ir iš, iš platesnės perspektyvos pažvelgti į šį klausimą, vis dėlto norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs nusprendėte neskirti daugiau dėmesio ataskaitoje tam faktui, kad bendradarbiavimas yra susijęs ir su tam tikra trintimi, nes e, čia sakoma, kad darbiniai susitarimai e, e, ženklina didžiulę pažangą bendradarbiavime tarp abiejų šalių. Man vis dėlto e, kyla klausimų ir galbūt žiūrint iš Olofo perspektyvos viskas atrodo šiek tiek kitaip. Man atrodo, kad nereikia dokumente konstatuoti to, ką visi žino esant e, netiesa. Ir juk visi suprantame, kad tikrai yra nemažai trinties tarp tarnybų, o dabar vat ataskaitoje teigiama, kad viskas yra puiku, nėra jokių problemų, to noriu paklausti, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu. Uh, Žodis poniai Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kesleriui už tai, kad pristatė abie ataskaitas. Dabar norėčiau pradėti nuo Olafo, nuo Olafo veiksmų ir tolesnių procesų, taip pat norėčiau pakalbėti apie baudžiamąjį persekiojimą. Norėčiau paminėti taip pat audito rūmų ataskaitą, kuri buvo itin įdomi ir ten buvo kalbama e, apie susirūpinimo keliančius klausimus. E, jie buvo susiję su tai sunkumais, su kuriais susiduria valstybės narės, taip pat su kuriais susiduria Olafas. bandydamas nustatyti pažeidimus ar problemas. Ir kai yra vykdomas sukčiavimas, naudojantys savo ištekliais. Na ir piliečiai mus neretai kritikuoja už tai, kad nu, yra prarandamos ES biudžeto dalis, tai nutinka ir valstybėse narėse. Pavyzdžiui, vakar buvo kalbėta apie problemas kilusias Vokietijoje, Junktinėje karalystėje bei Prancūzijoje. Tos problemos yra susijusios su prekimi e, per uostus. Ir, e, ir nebuvo sumokėti muito mokesčiai o tie muito mokesčiai pasirodo turėjo būti sumokėti, tad norėtume daugiau sužinoti apie tai, nes vakar audito rūmų ataskaitoje tikrai buvo iškelta nemažai aktualių problemų. O dabar dėl Olafo ataskaitos Norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, kad padaugėjo um, um, nustatytų sukčiavimo atvejų skaičius. Mano šalis ypač jautriai žiūri į sukčiavimo ir kontrabandą susijusios su cigaretėmis atvejus. Tad džiugu, kad buvo pasiekta neblogų rezultatų, nes tokie sukčiavimo atvejai turi labai didžiulę neigiamą įtaką Ispanijos pietums, e, kurie ir taip nėra įtin turtinga teritorija, tad norėčiau pasidžiaugti jūsų pasiektais gerais darbo rezultatais. Dabar keletas organizacinių aspektų. Kaip ir e, pranešėjas, aš taip pat nerimauju dėl to bendradarbiavimo kuris yra būtinas tarp Olafo ir priežiūros komiteto, kuri, kurio pagrindinė paskirtis yra e, stebėti vykdomą veiklą. Tad norėčiau jūsų paklausti, e, ką būtų galima e, su tuo padaryti, nes iš ties viskas priklauso nuo jūsų, nuo jūsų santykių su komitetu ir Galbūt būtų galima išskirti kažkokius tai elementus, kurie padėtų pagerinti padėtį ateityje, nes jeigu tos dvi įstaigos tinkamai nebendradarbiaus, e, dėl to e, kenties institucijos, tad norėčiau paklausti, kokie yra jūsų planai, kokie yra jūsų darbo tvarkė susijusi su realiu situacijos gerinimu. Ir kaip jūsų nuomonė, uh, E, būtų galima e, to pasiekti. Turiu dar vieną klausimą susijusi su valstybėmis narėmis ir e, jų atstovais. Galbūt galėtumėte pasidalinti konkretesniais duomenimis ir e, tikiuosi, kad e, bus įvardinti ir likę asmenys. Manau, kad galbūt ta informacija yra naudinga. Na, o kalbant apie darbą su Europos parlamentu, norėčiau jūsų paprašyti daugiau paaiškinti apie tuos praktinius susitarimus, kurie buvo pasirašyti, ko Olafas E, tikisi, e, nes iš ties norėtume susidaryti geresnį įspūdį apie situaciją. Tai įsitraukiau savo į kalbėtojų sąrašą, noriu užduoti kelius klausimus dėl skaičių, dėl tų pranešimų apie sėkmę. Aš norėčiau taip pat pasveikinti, tačiau panagrinėjau skaičius ir man kyla keletas abejonių atrankos etapas kyla klausimų, ar čia bus pradėtas tyrimas, ar nebus pradėtas atrankos etapas susijęs su 2013 metų sukčiavimo atvejais ir jų trukme, tai yra 1,8 mėnesio. Galime konstatuoti, kad atranką vykdantis asmenys nėra pakankamai kompetentingi, nes nebuvo pakankamai gavę parengimo ir taip pat e, kalbinis įsilavinimas jiems neleidžia tinkamai suvokti jiems e, pateikiamos informacijos. Noriu paklausti, kokiu priemonių ėmėtės per tą laiką tam, kad pagerintumėte atrankos metu vykdomos analizės kokybę. Toks pirmas klausimas. Antras klausimas dėl rekomendacijų. Jūs teigiate, kad rekomendacijų teikiama daugiau nei anksčiau. Manau, kad tai yra gerai, tačiau noriu paklausti, ar nebuvo pakeista skaičiavimo metodika, nes anksčiau e, buvo paprastesnė metodika taikoma, o dabar priskaičiuojamos ir tos rekomendacijos susumuojamos, kurios yra pateikiamos nustačius vieną ir tą patį sukčiavimo atvejį. Noriu paklausti, ar priežiūros komitetų galėtumėte suteikti prieigą įvertinti tuos rekomendacijų skaičius tam, kad priežiūros komitetas galėtų mums pateikti objektyvę savo nuomonę ir įvertinimą. Kalbant apie teisinių veiksmų testinumą valstybinėse valstybėse narėse, Iš 120 OLAFO pradėtų tyrimų tik 60 atvejų, 61 atvejų buvo e, pradėtas atinkamas teisminis procesas, taigi kaip paaiškintumėte šį skaičių, kad maždaug tik pusė OLAFO pradėtų tyrimų patenka į teismus. Dėkoju už tą papildomą lentelę, kur pateikiama informacija, kaip į OLAF rekomendacijas atsižvelgiama valstybėse narėse, jeigu palyginčiau dabar su atitinkamais, atitinkamais duomenimis susijusiais su finansinių interesų apsaugos direktyvos taikymu, tai ten pateikiama informacija apie Lenkiją, Rumuniją <clears throat> ir Bulgariją. Vokietijoje, Niderlanduose, Lenkijoje eilės tvarka, tačiau iš kitų šaltinių yra pakankamai skirtinga nuo tos lentelės, kurią jūs dabar pateikite, galėtumėte galbūt paaiškinti, kodėl taip yra. Dabar klaus kolega, dėjom, ačiū ponė pirmininkė, noriu padėkoti ir ponui Kesleriui už jo pristatytą ataskaitą. Aš pritariu ponės Greslės klausimui, nes ir aš Noriu paklausti apie rekomendacijas. Įvertinant e, pateikiamas e, rekomendacijas ir <clears throat> teisminių, e, teismų proceso skaičius 2009-2011 metais situacija panaši 2012 metais rekomendacijų, tai yra teismų procesų skaičius nuo 23-45 sumažėjo, o 2013 vėl nuo 54 iki 85 padidėjo, taigi tie skaičiai labai smarkiai sviruoja. Ar tie pokyčiai atsirado dėl to, kad jūs daugiau personalo dabar turite, ar jūsų darbuotojai padėjo, pradėjo kokybiškiau dirbti, tam, kad būtų galima geriau įvertinti, interpretuoti tuos skaičius, noriu paklausti, dėl kokių tikslių priežasčių esama tokių statistinių skirtumų vertinant uh, už atskirius metus pateiktus, uh, pateiktas rekomendacijas. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad komisija nuolat atkreipdavo dėmesį į tai, kad valstybės narės neatsižvelgia į Olafo teikiamas rekomendacijas pradėti atitinkamus e, teisminius tyrimus. Aš jau anksčiau jūsų prašiau informuoti mus apie priežastis, dėl kurių valstybės narės nesižvelgia į Olafo teikiamas rekomendacijas rekomendacijas, nes e, be jokių priežasčių valstybės negalėtų į šias rekomendacijas nereaguoti. Pavyzdžiui, Niderlanduose gal tik į 46 procentus rekomendacijų atsižvelgiama ir tai labai mm, smarkiai nutolę skaičiai nuo 100 procentų. Ar jūsų rekomendacijų kokybė nepakankama, ar jūs nepakankamai įrodymų neginčiamų pateikėte. Taigi, man tikrai būtų džiugu, jeigu pateiktumėte papildomas informacijos apie tai, dėl kokių priežasčių, dėl kokių problemų valstybės jūsų rekomendacijas nereaguoja. Ir e, jeigu pateiktumėte tą informaciją, tai ji būtų daug daugiau pasakanti nei dabartiniai jūsų teiginiai. Kolega Arnodas, prašau. Aš norėčiau pritarti apgalėstavimui, kuris išryškėjo, kuris buvo išsakytas komitete dėl to, kad e, komisaras šiemetą netvyko dėl e, lygos, linkiu jam kuo greičiau pasveikti. Dėkoju ponė Kessleri už ataskaitą. Praeitų metų rugsėjo mėnesį Hermanas, Hermanas Van Rompojus audito rūmams pasakė, kad jie turi pasinaudoti tam tikrais niuansais, kalbėdami apie tokius klausimus kaip sukčiavimas ir įtikinti europiečius ir aiškiai parodyti, kad Europa nėra problemų šaltinis, bet problemų sprendimas. Aš visiškai laikausi kitokios nuomonės. Atsakymas be jokios abejonės turi būti aiškus, ryštingas ir vieš, ryštingi ir vieši veiksmai, kai tik tai pasitaiko sukčiavimo atveju. Pone Kesleri, jūs sakote mums, kad gaunama informacija, kur kalbama apie sukčiavimo galimybę yra, jos gauta labai daug ir tikimasi, kad 14 metais tos informacijos bus gauta dar daugiau. Taip pat sakote, kad pateikėte daugiau rekomendacijų dėl to, kad jūs surandate vis daugiau įrodymų apie sukčiavimo atvejus. Man atrodo, kad tas padidėjimas yra dėl kelių priežasčių. Arba dabartinis sukčiavimo lygis auga kasmet, arba Sėkmės mastai, nustatant sukčiavimo atvejus, tampa vis geresni kasmet. Ir tas sukčiavimas, apie kurį nėra išsiaiškinama, tokio sukčiavimo yra vis mažiau kasmet. Taigi, čia, matyt, prašau jūsų šiek tiek pamastyti, paspekuliuoti informaciją, bet e, norėčiau paklausti, kuriam variantui jūs pritartumėte, kuris jūsų manimų yra teisingas. Kolega Von. Bon. Ačiū pirmininkė. Sukčiavimas be jokios abejonės yra problema, bet aš nemanau, kad mes turėtumėme tik tai per didinti tą problemą. Tai yra tik tai 0,2 procento ES biudžeto, tai mažiau nei vertinant situaciją bet kurioje valstybėje narėje, bet mes, aišku, turime spręsti tą problemą ir šis komitetas labai rimtai svarsto tuos dalykus. Taip, tai yra problema ir valstybėse narėse, neturime to pamiršti. Kalbant apie pristatymą, kurį pateikė ponas Kessleris ir kai kuriuos jo pateiktų skaičius, aš turiu kelis klausimus ir norėčiau paminėti situa e, situaciją dėl įplaukų. Mums, pagal mums pateiktų skaičius, kur kalbama apie Olafo rekomendacijus, matome, kad Rumunijoje daugiausia rekomendacijų buvo pateikta. Dabar pažvelgus į atvejus. Italijoje daugiausia tokių sukčiavimo atvejų buvo. Kodėl tiek daug ten sukčiavimo atvejų, o rekomendacijų tuo tarpu Italijai buvo pateikta tik 13. Tai būtų pagrindinis mano klausimas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie įplaukas ir labai džiaugiuosi, kad jūs irgi apie tai kalbėjote, nes 10 milijardų eurų skaičius, kiek mes prarandame negautų mokesčių, tai yra milžiniška suma ir tai iš esmės pakeiktų ES biudžetą ir valstybių narių biudžetus. Taip pat 27 puslapyje yra kalbama apie naujas procedūras, kurios yra taikomos dėl ne, ne, nelegalia tabako produktų preky, dėl nelegalios tabako produktų prekybos. Ir taip pat minima, minimas naujas pagrindų susitarimas su pasaulinės sveikatos organizacija ir panašiai. Aš manau, kad dar per anksti yra spręsti, ar to, tos naujosios procedūros duoda realių rezultatų. Norėčiau, kad jūs e, papasakotumėte apie tai, ką būtų galima pagerinti. Ir gal kažką dar būtų galima padaryti, kad būtų galima iškvisti kelią nelegaliai tabako, prieky, nelegaliai tabako priekybai ir daugiau surinkti mokesčių. Nes tikrai matome čia didžiulius nuostolius. Galbūt mes galėtumėme pasirūpinti, kad vis daugiau bendrovių pasirašytų tokius susitarimus, kad būtų galima geriau susekti e, tokias cigaretes ir pažiūrėti, kur jos yra gaminamos ir kaip jos patenka į pardavimo vietą. Taigi iš tikrųjų daug yra dalykų, kuriuos galėtumėme padaryti. Nes tikrai tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu mes galėtumėme nors kažkiek susigražinti tokių lėšų, tai yra tikrai būtų puikus indėlis ES biudžetą ar valstybių narių biudžetus. Generalinio direktorių mūsų laukia dar daug darbo tvarkės klausimų. Prašyčiau jūsų uh, nebaigti kalbėti vėliausiai 16 val. 45 minutės. Dėja, tuomet turėsiu jums išjungti mikrofoną, tačiau dabar jau noriu tai atkreipti dėmesį. Taigi atsakydamas jūsų klausimus, jums užduos klausimus prašau tai turėti omenyje. Okay. Few minutes about per kelias minutės turėsiu atsakyti visus tuos klausimus, bet puikiai suprantu, kokia yra situacija, taigi gerbėjami parlamentarai, <clears throat> pasistengsiu atsakyti į klausimus, bet supraskite mane, jeigu man nepavyks atsakyti į visus tuos klausimus. Bet aš tikrai esu pasiruošęs, netgi iškart po jūsų posėdžio, ar kada jums būtų patogu, dvišalių pagrindą atsakyti jūs, į jūsų klausimus. Norėčiau padėkoti jums už uh, klausimus, pastabas, parodytą susidomėjimą, nes tai padeda mums geriau suprasti, ką jūs manote apie tai, kokie yra jūsų prioritetai, kokie yra poreikiai, jūsų prašymai komisijai ir Olafo tarnybai. Tikrai ši sesija buvo mums labai svarbi, šis posėdis buvo mums labai svarbus. Taigi, pasistengsiu šeilės pabandyti atsakyti klausimus. Pirmiausia, pranešėjų norėčiau pasakyti. Ir taip pat matyt atsakysiu iškart ir į vicepirmininko pastabą dėl tam tikrų dalykų. Korupcijos ir sukčiavimo kaip ir statusas. Ponas Arno panaš, panašių Arno panašių klausimų uždavė. Uh, Tie duomenys, kuriuos jums pateikėme, yra duomenys apie Olafo tyrimus, apie kuriuos kalbama Olafo ataskaitoje, konkrečiai kiek tyrimų užbaigėme valstybėje narėje, kiek rekomendacijų pateikėme valstybėje narėje. Ir jūs taip pat pažymėjote, kad kai kuriuose valstybėse narėse jų yra daugiau, kitose mažiau. Tas pats Panašiai yra ir su finansinių interesų apsaugos ataskaita, nes ten vėlgi kalbama apie tuos atvejus, apie kuriuos informuoja valstybė narė. Ir prieš kelis metus mes pradėjome daryti skirtumą tarp pažeidimo ir galimo sukčiavimo atvejo. Bet čia, aš manau, vienas svarbus yra dalykas, būtent jūs, ponė, pranešėjau apie tai kalbėjote. Tai nėra realių sukčiavimo atvejų apskaitoje skaičiai. Tai yra skaičiai apie pažeidimus arba sukčiavimo atvejus, kurie yra surasti arba ir apie kuriuos informuoja valstybė narė, arba kuriuos suranda Olafas testiniuose veiksmuose. Taigi tai yra skaičiai apie gautą iš reakcijos arba valstybės narės arba ES institucijos reakcijos vicepirmininkui ir pranešėjui. Čia norėjau skirti šį atsakymą. Mes turime vengti kažkokiu tai netinkamų vertinimų, kalbant apie tuos skaičius. Tai ir politiškai ir etiškai neteisinga interpretuoti duomenis vienpusiškai. Jeigu kažkas susipažįsta, susipažįsta su tais skaičiais ir daugiau tyrimų, tarkim, vyksta valstybėje narėje ir ten daugiausia yra sukčiavimo atvejų. Kitais metais ta valstybė narė mažiau informacijos pateiks, nes nei viena nenori jų būti sąrašo priekyje. Tiesiog daugiau bus surasta, mažiau, atsiprašau, bus surasta tokių sukčiavimo atvejų. Ir tie duomenys, kuriuos mes jums pateikėme, yra duomenys apie reakcijas. Jeigu valstybė narė pateikia daugiau informacijos, tai ji daro matyti dėl to, kad ir gal ponai Arno netiesiogiai atsakysiu, gali būti taip, kad taip yra dėl to, kad ten yra daugiau sukčiavimo atvejų. Jie nepateiktų informaciją apie sus, sus, sus, sukčiavimo atvejį, jeigu jo nebūtų. Tačiau tai pirmiausia rodo, kad ta valstybė norė siekia susekti tuos atvejus, apie juos informuoti ir kažkaip į juos reaguoti. Tai yra labai svarbu. Ir tam tikrais atvejais mes matome, kad valstybės narės yra kur kas proaktyvesnės. Man labiau rūpi tos valstybės narės, kuris iš vis nepateikė informacijos. Man tikrai labai neramu dėl tos valstybės narės, kaip matome ir Olafo ataskaitoje. Šiandien skaitėje nepateikėme tos informacijos, bet Olafo uh, ataskaita yra skiriama apie kiekvieną valstybę narę. Kiek informacijos gavome iš kiekvienos, iš privačių asmenų, anoniminės informacijos ir iš institucijų. Ir man atrodo, valstybė, valstybė nariai kyla problemų, kai iš tos valstybės narės gauname daug privačių kaltinimų ir jokių ar beveik jokių kaltinimų iš viešų institucijų. Tai reiškia, kad valdžia visiškai nereaguoja toje valstybėje narėje. Taigi, Kai kuriuose valstybėse narėse, kaip jūs teisingai paminėjote, yra daugiau rekomendacijų ir tai yra vienerių metų skaičiai. Taigi statistiškai jie galbūt nėra labai tokie reikšmingi ir nerodo jokios dar tendencijos. Taigi, mano vertinimu, svarbiausia, kad valstybės narės surastų tos atvejus, pateiktų apie juos informaciją ir reaguotų ir kad tą patį darytų Olafas. Ir patys svarbiausi skaičiai mes tiksliai negalime žinoti, kuri valstybė, kurioje valstybėje narėje daugiausia sukčių yra. Ir net netai yra svarbiausia. Svarbiausia yra, kuri reaguoja dažniausiai, kuri daugiausiai turi informacijos apie tuos atvejus. Ir šiuo atveju čia matome, kad žinojimas, informacijos rinkimas e, didėja valstybėse narėse tiesiog daugiau informacijos yra pateikiama ir Olafui, ir daugiau reaguojama ir kalbant apie finansinių interesų apsaugą. Gal čia būtų išimtis viena valstybė, kur yra dar šiokių tokių problemų, nes ta val valstybė dar to nedaro. Bet ir tai ten jau situacija šiek tiek geresnė. Pone Balčyti, dėl bendros apibriešties. Mano Trumpas, greitas atsakymas būtų štai koks. Finansinių interesų apsauga, e, jos direktyva dramatiškai pagerintų padėtį, nes tada būtų e, nu, nuosekliau viso Europos Sąjungoje ir, ir apibrieštys taikomos, ir bendra reakcija būtų aiškesnė e, baudžiamosios teisės prasme į sukčiavimo atvejus Europoje. Mes kaip ir visi laikomės tos pačios nuomonės, taigi čia nereikia nieko raginti. Nėra įmanoma visiems mums veikti kovoje su, su, čia, kovos su sukčiavimu srityje, remiantis kokiomis tai konvencijomis, kurios 10-ame dešimtmetyje buvo 95 metais pasirašytos ir panašiai. Tai yra ta epocha, kuri yra dar iki plė, ES plėtros. Aš suprantu, kad man nereikia jūsų įtikinėti, bet tikrai mes turime kažkaip prastumti tą reikalą. Pone Sarbama, aš nesakiau, kad viskas gerai. Aš tikrai niekada taip neteigiu. Bet aš sakiau, kad 13 metų <clears throat> situacija ir tikiuosi, kad 14 metais bus panašiai. Aš nesakiau, kad viskas yra puiku. Aš niekuomet nesakau, kad kad reikia kažką interpretuoti ir sakyti, kodėl vieni daro taip, o kiti taip. Čia ne mano darbas interpretuoti, kodėl vienaip ar kitaip yra elgiamasi, bet aš manau, kad privalau pateikti jums duomenis. Štai tą aš ir padariau. Jūs sakėte, kad duomenys yra geri 13 metams, bet aš pateiksiu ir 14 metų duomenys. 13 metais mes patenkinome visus prašymus dėl prieigos, duo, prieigos prie duomenų. Tai yra duomenys, skaičiai, faktai ir jie solidus skaičiai, aš nežinau, kiek ten buvo tų prašymų ir visi tie prašymai buvo patenkinti, absoliučiai visi. Ir 18 atvejų visapusiškos prieigos ir šimtai atvejų gavus prašymą gauti kažkokios tai informacijos, kiti atvejai savo iniciatyvą atskleista informacija, taigi mes dar turėjome daryti mūsų tokią prievolę ir mes tą ir padarėme. Tokie yra faktai. Be to, mes susitarėme dėl darbinių susitarimų. Ankstesni buvo darbiniai susitarimai 2010 metais dėl prieigos prie duomenų, o dabar Jie sako, kad tie sustarimai paseno. Pasirašykime naujus, mes dar padarėm. Dabar jie sako, 14 metais da, norime dar naujų susitarimų. Sakau, gerai, pasirašykime. Tačiau praeitais metais pateikėme jiems visą informaciją, kuri, kurios buvo paprašyta. 2013 metais jie du kartus, jau, jau, jau šiais metais netgi du kartus, uh, tą padarė. Dažniau nei aš tą darau. Galbūt visų atsakymų jūs neturite, aš galėsiu pateikti juos privačiai, ne viešame posėdyje. Mes pateikėme faktus ir šiais metais tik tai keturis, keturis prašymus gavome dėl visapusiškos prieigos prie informacijos, prie bylos medžiagos. Ir visi tie keturi prašymai buvo pateikti nuo balandžio iki Liepos mėnesio. Ir čia buvo prašoma gauti prieigą prie šimtų bylų tuose keturiuose prašymuose. Vienas iš jų, dėl vieno iš jų mes, mes, mes sureagavome į visus tuos prašymus, kai ką privalome padaryti, ir visais tais atvejais mes surašėme pastabas, nes tie prašymai negalėjo būti patenkinti, jie nebuvo teisingai surašyti, skaičiai buvo neteisingi arba prašoma to, kas neegzistuoja ir panašiai. Taigi mes sureagavome tuos prašymus. Vienu atveju gavome atsakymą iš pranešėjo, taigi viską ten jau išsprendėme Liepos 12 dieną, nes jie suprato situaciją ir pasakė, tvarkoje. Ir tada mes gavome, davėme jiems prieigą prie 32 bylų. Taigi iš tų keturių atsakymų, į vieną buvo sureaguota ir jie gavo visapusišką prieigą prie 32 bylų. Tai daugiau net negu praeitais metais. Dabar dėl kitų trijų prašymų vis dar mes laukiame jų atsakymo į mūsų pastabas. Ir mes ne tik, kad pastabas pateikėme, bet ir paaiškinome, kaip jie turėtų prašyti tos informacijos, kad jos gautų. Uh, Ir dabar laukiame tų trijų atsakymų. Vienas, vieno laukiame nuo Liepos dvil, birželio 12, kito nuo Liepos mėnesio, o trečio nuo 17 Liepos dienos. Ir praeitą savaitę mes dar kartą jiems priminėme, kad jeigu norite gauti prieigą prie dokumentų, prašom atsakyti, sureaguoti. Bet nei nuo birželio Liepos mėnesio mes negavome jokios reakcijos iš jų. Tai nereiškia, kad mes nenorime suteikti visapusiškos prieigos. Čia būtent kalbama apie visapusišką prieigą prie bylų Nes visais kitais atvejais jie automatiškai gauna prieigą prie statistinių duomenų mūsų sistemoje. Ir tai atsako iš dalies į jūsų klausimą. Jie gali kontroliuoti statistinius duomenis patys, jiems nereikia prašyti prieigos prie tyriamosios bylos. Jie automatiškai gauna duomenis patys, mes net nežinome, ar jie naudojasi tą informaciją ar ne sistemoje. Ir gali gauti visus skaičius, visus statistinius mūsų registro duomenis. Be to, jie gauna šimtus ataskaitų, net ir nepaprašė jų, kaip yra numatyta reglamente. Taigi, jie teigia, kad nori keisti darbinį susitarimą. Puiku, aš jau išsakiau savo nuomonę. Aš manau, kad jeigu tai, dėl ko susitarėme, jau nebėra aktualu ar pakankama, prieš, taip vertina priežiūros komitetas, tuomet esame pasirengę uh, teikti tolesnius pasiūlymus ir aptarti, priimti juos. Tačiau šalia to, kad jie viešoj, viešai paskelbė, kad netenkina jų tie susitarimai, jokių konkrečių pasiūlymų mes iš jų negavome. Gal gausime ir tada galėsime pamastyti. Aš manau, kad labai tikėtina, kad susitarsime dėl geresnių, labiau juos tenkinančių darbinių susitarimų. Kol kas aš turiu laikytis dabartinių susitarimų, bet jau kaip sakiau, nekarta esame pasirengę juos keisti atitinkamai, atsižvelgiant jų tolesnius pageidavimus. Ponia Jala Sender, atsakiau apie savo ateities darbo atvarkę bent jau mūsų privilegijuotieji partneriai visose valstybėse narėse, kaip žinote, naujosios valstybės narės prisėmė įsipareigojimą prieš stodamos Europos Sąjungą, o tos senosios valstybės narės neturi tokių įsipareigojimų, dauguma jų neturi tokių įsipareigojimų ir tų, neturi tų komitetų. Ir mūsų patirtis pastaraisiais metais su naujų valstybių narių, tais AFKO komitetais, ypatingai Rumunijos ir Bulgarijos atveju. Ta mūsų patirtis yra labai pozityvi ir mes tikimės, kad taip pat bus ir kitose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse to reikia labiau, ypač tose, kuriuose galioja federalinė sistema, taip pat salose ir federalinėse valstybėse nes ten mums šiek tiek sudėtingiau yra surasti tą vieną langelį, kur galėtumėme kreiptis. Reikia 29, 99 žemės kreiptis, arba jungtinės karalystės atveju net neaišku, kur kreiptis. Taigi mūsų lūkesčiai didžiuliai ir atsižvelgiant į patirtį, kaip veikia tie AFKO komitetai naujose valstybėse narėse, esu įsitikinęs, kad e, tokiu būdu mūsų galimybės dirbti su valstybių narių institucijomis pagerės. atrankos procedūros. Pone Greslė uždavė klausimą. Mes iki 12 metų vasario mėnesio įkūrėme specializuotą padalinį. Prieš tai, kaip jūs sakėte, Vokietijos laikraštį buvo rašoma – apie tai, kad 150 žmonių buvo atrenkta, dabar tik 18. Ir šis padalinys konkrečiai dirba su informacijos atranka ir 28 ten dirba žmonės, kvalifikuoti pareigūnai. Niekam tų kvalifikacijų nėra per daug, kaip mes sakom italų kalboje. Bet jie yra apmokyti teisininkai, tyrėjai iš įvairių sektorių įvairių valstybių, taigi jų yra 28, bet priešingai nei anksčiau, jie atliek, atlieka tik atrankas. Dėl to tos atrankos ir vyksta greičiau nei anksčiau, kai tie, kurie atliko atrankas, ta 150 žmonių, kurie dar buvo ir tyrėjai, tai turėjo atlikti ir tyriamai darbą. Ir šalia to dar atrinkti naują informaciją tuo pat metu. Dėl to ir buvo toks netinkamas mišinys tarp tų atrankos procedūrų ir tyriamųjų veiksmų. Ir dėl to buvome kritikuojami auditorumai ir priežiūros komitetas tai akcentavo, nes atrankos e- etape mes ne, etap, etapo metu negalėjome jau atlik, atlikinėti tyrimų, pasinaudoti tyriamosiomis galiomis. Taigi tai, kad turime dabar specializuotą padalinį, kuris dirba su atrankomis, dėl to ir sumažėjo labai smarkiai sumažėjo vidutinė atrankos procedūros trukmė. Ir dabar tendencija šiek tiek vėl auga. Kodėl? Todėl, kad tie patys žmonės ir visur mes turime 10-20 procentų daugiau vis gauname informacijos. Taigi darbas tikrai sudėtingas, bet darbo kokybė yra gera ir Taip pat dabar ir tas padalinys geriau struktūrizuotas, atitinkama jo organigrama. Taigi mes dirbame, aišku, su turimais e, ištekliais ir manome, kad rezultatai yra neblogi. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo paminėtas, bet užsiminta buvo apie tai praeitie. Tai nereiškia, kad taikoma dviejų mėnesių riba, o po dviejų mėnesių turi būti baigiama atranka taip nėra. Mes bandome tą padaryti per du mėnesius ir 75 procentais atvejų tą padarome, o 25-7 procentais atvejų atranka užtrunka ilgiau nei du mėnesius, jeigu prireikia daugiau nei dviejų mėnesių. Taigi skaičiai yra realūs ir tai nėra kažkokio tai termino rezultatas. Taip pat jūs kalbėjote ir apie 54 procentus kaltinimų, nuteisimų, nuteisimų atvejų. E, kaip sakiau, mano manimų skaičius yra pozityvus. Galbant apie Olafo tyrimų rezultatus ir jų teisminį aspektą, tačiau Aišku, reiktų gerinti dar padėtį ir ponas Dejong tai minėjo, reikia gerinti padėtį ir dėl to mes ir stengiamės tą padaryti, dirbdami su valstybėmis narėmis. Ir, kaip sakiau, reikia tiesiog geriau suprasti tuos skaičius. 54 procentai būdžiamų nuosprendžių atvejų, atvejų yra čia aštuonerių metų laikotarpiu. Nuo 2006 iki 13 metų pabaigos yra pateikti tie skaičiai, kalbant apie išduotas rekomendacijas. Tai reiškia, kad tai yra to darbo, kurį atliko Olafas rezultatas per pastaruosius dešimt metų. Nes, aišku, yra tyrimų laikas, pato rekomendacijos pateikia, pateikiamos, po to atitinkama institucija turi priimti sprendimus ir tada jau mm, tą rezultatą įtraukiame į statistinius duomenis. Taigi tikiuosi, kad iš dalies atsakiau ir į pono De Jongo klausimą. Norėčiau pasakyti, kad dvišalė darbo grupė tarp Olafo valstybių narių yra įsteigta, bet kaip sakiau, ir teismai, ir prokuratūros, ir nepriklausomos institucijos, valstybės narės jų atitinkami komitetai pasakytų, kad, pavyzdžiui, Milano prokuroras visiškai nepriklauso nuo Romos generalinio prokuroro. Taigi, aišku, skiriasi situacijos valstybėse narėse, bet net vidinė nepriklausomybė yra užtikrinama prokurorams tam tikrais atvejais. Taigi, negalime kalbėti apie vieną instituciją valstybėje narėje. Ir mes darome tą darbą ir tikimės, kad pasimokysime iš to ir mes, ir valstybės narės. Ponas Arnot uždavė paprastą klausimą, į kurį sudėtingiau atsakyti. Tai aš gal pateiksiu Jums kitą tokį paprastą atsakymą. Ir mes galėsime jį aptarti vėliau jums pageidaujant. Čia yra galbūt abiejų variantų mišinys, nes gauname daugiau informacijos ir patikime daugiau rekomendacijų. Ir čia yra ryšys, kuo daugiau gauname informacijos, tuo daugiau galime pateikti rekomendacijų proporcingai ir daugiau pradedame tyrimų. Kuo daugiau tų tyrimų pradedame, tuo daugiau jų pagrindų patikime rekomendacijų. Ar tai sėkmės santykis, ar uh, tai rodo, kad sukčiavimo atveju yra daugiau. Paskaičiau irgi tas, ir tas, ir tas. Čia vėlgi abu variantai aktualūs. Ir netgi pridurčiau, daugiau informacijos gauname ir laikui bėgant apie mus daugiau žino žmonės valstybėse narėse. Tik, apie, jūsų tai tikriausiai ne, bet kitose valstybėse narėse tai tikrai ir gauname iš jų daugiau informacijos ir gal daugiau pasitikėjimo susilaukėme dėl to tos informacijos gauname daug. Ir tai nėra tiesiogiai susijęs su to, kad sukčiavimo yra daugiau. Tiesiog Olafo vaidmuo didėja Europos Sąjungoje. Dėl tabako, čia paskutinis klausimas. Ką mes galėtumėme dar padaryti? Daugą. Kaip sakėte, problema didžiulė nes visat, visat kalbame apie sukčiavimą ir tos teisminės rekomendacijos ne visos yra apie sukčiavimus, čia gali būti ir apie tabaką. Tų rekomendacijų Italijos, Voke, Italijoje, Vokietijoje daugiau tokių atvejų yra ne dėl to, kad yra sukčiavimo atvejų daugiau, bet tiesiog jie reaguoja labiau į tabako kontrabandą. Taigi tai yra didžiulė žala daroma valstybėms narėms ir protokolo dėl pasaulinės sveikatos organizacijos e, kovai su tabako kontrabanda. Tai yra pasaulinis susitarimas ir jisai labai sėkmingas ir jo įgyvendinimas bus mums iššūkis kitais metais. Čia kalba eina ir apie cigarečių susiekimą ir mechanizmus, aparatus, kurie naudojami gamyboje. Tai būtų labai svarbu kovojant su uh, kontrabandą. Ir taip pat yra didžiulė problema, kuri yra susijusi su nelegale, nelegalių fabrikų gamyba. Ir čia Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Neminėsiu čia nei vienos šalies, bet už Europos Sąjungos e, ribų netoli rytinės sienos. Čia irgi yra problemų. Daug dirbame su išorės veiksmų tarnyba ir su tomis šalimis. Tai yra ir politinis komisijos darbas, ir Olafo darbas, kad būtų galima kovoti su ta masinė nelegalia cigarečių gamyba, kurios kontrabandos būdų yra įvežamos į Europą. Taip pat Olafo agentai dirba ir už ES ribų ir mes į Pekiną greitai deleguosime vieną asmenį. Dėkojame, jūs kalbėjote 25 minutės nesustodamas, tą tik norėjau atkreipti dėmesį, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir institucijos toms už tai dėkoju. Dažniausiai, jeigu jie kalba trumpiau, remiantis 2009 statistiniais duomenimis, kurie aš pristačiau, Tačiau mm, komitetų 80 procentų OLAFO rekomendacijų buvo atsižvelgiama, tačiau mes ir toliau keisimės informaciją ir aš tikiuosi, kad tie klausimai, kurios nebuvo atsakyta, jums bus užduoti raštu. Dėkojame, kad atvykot, linkime pasveikti komisijos narių. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra Šengeno informacijos sistema SIS mm, ir noriu dabar pasisveikinti su Pietro Rusu ir steigti jam žodį pristatyti šią specialią ataskaitą. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponės ir ponai, Europos audito rūmai. E, gegužės 19 dieną paskelbė tinkamą ataskaitą apie antros kartos Šengeno informacinę sistemą, pavadintas SIS-2. Šengeno informacinė sistema yra naudojama nuo 95 metų pasienio apsaugos, policijos, muitinės ir vizų išdavimo tarnybų visoje šiandien erdvėje. Sistema apriepia atitinkamą informaciją susijusią su asmenimis, kurie potencialiai dalyvauja vykdant nuskaustamą veiklą ir nelegaliai atvyksta gyventi į ES teritoriją. Taip pat e, šiandien informacinė sistema e, apdaro informaciją apie e, prarastus objektus, pavogtus objektus arba dingusius bežinios asmenys. Antroji sistema buvo patikėta sukurti komisijai Pagrindinė priežastis e, SIS-2 sistemai sukurti buvo siekis įtraukti naujas valstybės narės į bendrąją sistemą ir pasitelkti naujausias technologijas, siekiant suteikti sistemai papildomų funkcijų. Audito rūmai įvertino, kodėl komisija neparengė šios sistemos per nustatytus terminus ir pagrindėto priežastis buvo kaina. Ir uh, kaina buvo susijusi su uh, projektų nuostatų taikymu. Reikia pažymėti, kad uh, auditorumai neatliko šis e, du sistemos kokybės vertinimų. Sistema buvo parengta ir naudojimui e, šešiais metais vėliau nei numatyta. Audito e, rūmai atlikdami atitinkamą tyrimą aptiko aplaidumo atveju. E, tačiau taip pat ir kitų buvo projekto įgyvendinimo silpnų vietų aptikta ir iki 2009 pirmoji projekto dalis buvo būtent taip plažiai gyvendinama. Projekto e, baigimo terminas buvo nerealistinis sistemos specifikacijos kito projekto įgyvendinimo eigoje, tam, kad būtų geriau atsižvelgiama į vartotojų poreikius ir iki 2010 jos kito nuolat, o perinant prie galutinio projekto gyvenimo etapo reikia pažymėti, kad dabar veikianti sistema turi daug daugiau pajėgumų nei ta, kuri buvo numatyta 2001 metais. SIS-2 sistema turi centrinę sistemą, kurią parengė komisija ir nacionalinės sistemas kurias parengė valstybės narės priklausančios Šengeno erdviai. Centrinės sistemos kaštai E, apskaičiuojant juos buvo neatsižvelgta į nebūsinas investicijas, todėl bendra suma padidėjo labai e, smarkiai. Iš pradžių buvo numatyta 184 milijonai centrinės sistemai, 330 milijonų nacionaliniams sistemoms. 2007-aisiais įgyvenus pirmąją sistemą tam tikrose valstybėse narėse antrosios e, sistemos įgyvendinimo reikšmė pakito ir komisija netliko atitinkamos e, projektų rentabilumo analizės. Be to komisija rėmėsi e, patirtimi sukaupta per pirmąją projektų įgyvendinimo fazę 2010-aisiais metais buvo e, užsimota baigti SIS2 sistemą dėkti 2013 balandžio mėnesį ir e, SIS2 sistema e, turėjo būti pasinaudojama rengiantis įgyventi kitus didelio masto projektus, pavyzdžiui, pasienio apsaugos pažangę e, ir išmanę sistemą. Auditorumai pateikė keletą rekomendacijų e, platesnių mastų ir e, atkreipė į e, šią padėtį savo ataskaitos išvadose komisijos dėmesio. Ačiū. Štai, kad išklausėte šio pristatymą, esu pasirengęs atsakyti klausimus. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį kolegijai Holmeier, kurie noriu padėkoti už kantrybę, nes jie greitų laikų turės išeiti iš salės. Prašau, Monika. Mėla ponė pirmininkė, mėly kolegos, labai ačiū už tai, kad atsižvelgėte į mano būtinybę dėrėtis dėl parlamento biudžeto kitame posėdėje greitų laikų, todėl turėsiu išeiti iš šio posėdžio. Noriu pirmiausiai padėkoti auditorumams už išsamų ir tiksliai atliktą darbą Taip pat e, užbėgdama už akių kitokiems politiniams vertinimams noriu pasakyti, kad SIS-2 sistema buvo iš tiesų būtina, nors ji nebuvo optimaliai įgyvendinta. Nors teoriškai SIS-1 sistemą būtų galima buvę atnaujinti, tai ir toliau būtų likusi nebendra europinė sistema, o nuo atskirų valstybių narių priklausoma sistema. Todėl perimas prie SIS-2 sistemos buvo prasmingas, dėja nebuvo prasminga ir tai yra pats uh, vienas iš kitų didelio masto projektų įgyvendinimo pavyzdžių ir aš atitinkamą įvertinimą pateikiau savo rekomendacijose. Tai visuomet, visuomet būtina prieš pradant didelio masto projektą įgyvendinti žinoti, kaip tas projektas atrodys, valstybės narės turi gauti atitinkamus e, kriterijus reikalavimus, turi tos reikalavimus įgyvendinti, kriterijus atitikti ir jeigu jos kriterijų neatitinka projekto gyvenimo pradžioje, turi sulaukti atitinkamų pasiekmių. Tačiau šis projektas buvo įgyvendinti pradėtas tuo metu, kai dar nebuvo aišku, ką bandoma įgyvendinti, ar tai atrodytų kaip didelio galingumo kompiuteris, ar kaip e, tam tikra programinė įranga ir kuomet e, nėra aišku, kokia yra projekto apibrieštis. Sen tai komisija negalėjo atlikti ir atitinkamų skaičiavimų, o jau tuo metu buvo juntama, kad projekto gyvenimo sąnaudos bus daug didesnės nei numatomos. Tai reiškia, kad tokiais atvejais dažniausiai patvirtinamas biudžetas būna mažesnis nei realus ir tokiamis aplinkybėmis yra labai sudėtinga pradėti tokio masto projektą, bet to būtina turėti pakankamai ekspertų, kurie būtų sukaupę pakankamai žinių atinkamoje srityje, taip pat ir tarp komisijos pareigūnų ir reikia papildomų ekspertų šalies pasitelkti tam, kad toks projektas būtų įgyvendintas, nes e, priešingų atveju e, skelbiant konkursas tokio pobūdžio projektams įgyvendinti, tampama e, priklausomais nuo įmonių pasiūlymų, įmonių, kurios dalyvauja tose konkursuose. Taip pat projektų gyvendinimo eigoje buvo e, prašoma pasitelkti naujų techninių funkcijų ir galimybių, tai dar labiau apsunkino projekto įgyvendinimą, dar labiau apsunkino viso projekto įgyvendinimą komisijos pasirinkta neskaidri išeitinė pozicija ir kolega Karlos Koelio kartu kentėjo jeigu galėčiau taip išreikšti, su manimi stengiantis priversti komisiją e, skaidresnė informacija mums pateikti apie šį projektą tam, kad jis galiausiai būtų sėkmingai gyvendintas. Norėčiau padėkoti komisijos nariai Malmstrom už tai, kad ji šį projektą paskelbė prioritetiniu ir siekė pažangos įgyvendinant, nes mes siekiame šį europinį projektą kuo geriau įgyvendinti, nes tokiais atvejais, kai nesiseka įgyvendinti europinio masto projektų, tai dažnai panaudojama kaip argumentas siekiant kurstyti antieuropinės nuotaikas ir e, nuotaikas nukreiptas prieš ES institucijas, tačiau uh, Aš dabar norėčiau paraginti ateityje bet kokį didesnio masto informacinių technologijų projektą patikėti <clears throat> informacinių technologijų atitinkamam direktoratui, kuris, yra specializ, kuris specializuojasi E, programavimo ir informacijos ryšių technologijos srityje taip pat reikėtų pasitelkti ekspertus iš išorės ir lankščiau elgtis su savo turimais ekspertais komisijos struktūrose, taip pat valstybės narės iš pradžių dar prieš pradant įgyventi projektą turėtų aiškiai pareikšti savo pageidavimus dėl jo. Be to, skelbiant viešųjų pirkimų konkursus reikia užtikrinti, kad e, projektų gyvenimas netaptų priklausomas nuo vienintelės įmonės. 15 punkte pasiūliau tokią formuluotę. E, dar kartą peržiūrėti 134 viešųjų pirkimų skelbimo, viešųjų pirkimų konkursų skelbimo pirmąją bėdalį jos nuostatas, nes e, jeigu manysime, kad e, koks nors techninis sprendimas yra pats geriausias, tai reikėtų palikti galimybę tą techninį sprendimą ir įgyvendinti, o todėl ne, ši nuostata neturėtų būti skirta užtikrinti tam tikroms įmonėms, kurios vienintelės specializuojasi šioje srityje, kuo labiau pasipelnyti iš tokio projekto. Manau, kad reikėtų skelbti e, viešuosius viešo pirkimo konkursus atskiroms projekto dalims įgyvendinti, tam, kad paskelbus konkursą dėl vienos dalies būtų galima skelbti konkursą dėl kitos dalies, tokiu būdu užtikrinant galimybę įlaimėti kitai įmonį. Paskutinis pastebėjimas e, susijęs su tam tikrais baudų mokėjimais dėl terminų nesilaikymo. E, tai atitinkamos nuostatos yra suformuoluotos taip, kad e, projektą gyvendinant projekto rangovas dėl savo padarytų klaidų jokių baudų mokėti neturėjo, o tai vyko dėl to, kad mes praktiškai nelabai patys žinojome, ko mes siekiame. Taigi viskas buvo organizuota tikrai pakankamai aplaidžiai, turint omenyje, kad šis projektas buvo skirtas ES lygių kovoti su sunkiais baudžiamaisiais nusikaltimais ir apdaroti labai svarbius duomenis. Aš e, manau, kad tikrai nereikėtų ateityje tokių projektų atsisakyti, mes tačiau turėtume užtikrinti, kad tie projektai būtų tinkamai administruojami komisijos ir ES lygmenių. Visi kiti svarbiausi mano rekomendacijų aspektai susiję daugiausiai su tuo, kad būtina pasimokyti iš SIS2 projekto įgyvendinimo klaidų, įgyvendinant ateities projektus arba planuojant ir rengiant tuos projektus, kurie yra gyvendinami šiuo metu. Dar kartą noriu padėkoti auditorumoms už išsame ir tikslę analizę, nes vertinant ateities projektus, ši analizė bus labai naudinga. Pirmininkė, labai ačiū. Vėl kiek klausimas, kas turėtų už tai prisimti atsakomybę. Žodžio paprašė kolega Koelijos, sveiki atvykę ir prašau kalbėti. Thank you so much. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Norėčiau kolegoms priminti vieną dalyką kad būtent parlamentas paprašė auditorumų parinkti šį auditą. Mes nesame nusistatę prieš pačią sistemą, suprantame, kad ji yra reikalinga e, ir ji padeda užtikrinti, kad mūsų valstybių narių sienos būtų saugios. Tačiau, e, kalbant apie tai, kaip tas projektas buvo vykdomas ir valdomas, e, tų klaidų tikrai nereikėtų kartoti. Ir norėčiau padėkoti audito rūmams už parengtą ataskaitą, nes aš labai tikiuosi, kad pasiremdama ataskaitos e, rezultatais e, komisija nebekartos tų pačių klaidų. Taip pat norėčiau padėkoti Monikai Majerį, parengė puikią ataskaitę, pateikė labai įdomių pasiūlymų bei rekomendacijų. Ir ji taip pat yra teisi, pabrėždama, jog nuo pat pradžių projektas buvo netinkamai struktūrizuotas. Visų pirma, buvo paskeltas konkursas teikti paraiškas, o jų tada teisinės priemonės buvo patvirtintos parlamento. Tad e, parlamentas priėmė bendrą sprendimą dėl sistemos sukūrimo. Na ir prieš parlamentui turint galimybę pasakyti savo nuomonę tuo klausimu, komisija jau paskelbė e, viešųjų pirkimų procedūrą. Tad e, tai atrodo sunkiai suvoktina, e, nes panašu, kad buvo ignoruojamos ir valstybės narės, nes tai yra aspektai susiję su vidaus saugumu. Juk valstybės narės jau nuo pat pradžių turėtų būti traukiamos į tokius procesus, kai tik įmamasi kažkokiu žingsniu. Tad manau, tik e, išsprendus šias problemas galėsime e, pasiekti sėkmės ir kaip Monika Mayer minėjo, tokiais atvejais reikėtų būti įtin atsargiems. Jau nuo pat pradžių labai svarbu žinoti, e, ką konkrečiai norime nuveikti ir kaip norime panaudoti biudžeto lėšas. Na ir ponė pirmininkė, taip pat norėčiau pažymėti dar vieną dalyką. Audito rūmai e, labai mandagiai ir maloniai e, paminėjo, kad komisija nepaskyrė pakankamai darbuotojų. Tačiau tai yra ne vien tik kiekybės, bet ir kokybės problema. Nes <clears throat> kalbant apie lybę komitetą bei apie komisiją, komisija buvo pripažinusi, kad jiems trūksta žmogiškųjų išteklių e, e, darbuotojų, kurie galėtų dirbti su tokiamis sudėtingomis sistemomis, tad tikiuosi, kad ateityje šios problemos bus išspręstos. Na ir taip pat noriu pritarti Monikai Maier, kuri teigia, jog trūko skaidrumo nuo pat pradžių mes e, prašėme įvairiausių duomenų, tai reikėjo padaryti neretai net ir tris ar keturis kartus, kad komisija mums pateiktų reikalingus duomenys. Tad įdomu, kodėl buvo taip blokuojama šis procesas, kodėl iškilo tokių problemų tarp komisijos. E, ir mūsų, manau, kad tiesiog trūko e, skaidrumo tiek ir mūsų atžvilgių, tiek ir valstybių narių atžvilgių. Ir Nežinau, ar mums jau reikėtų pradėti kalbėti apie trečiosios kartos šengeno informacinę sistemą, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų gerinti e, turimas priemonės, kad būtų galima įvertinti, ar vykdomos e, operacijos vykdoma veikla tinkamai funkcionuoja ir, manau, tai padėtų mums išvengti nereikalingų išlaidų. Ačiū. Norėtume pakviesti Jūs pristatyti šią ataskaitą ir Libė komitete, nes manau, tai yra labai svarbus klausimas ir Jums, ir Jūsų komitetui. Ir be abejo, mums įdomu, kas nutiks ir ateityje, tačiau įdomu ir praeities pamokos. Svarbu žinoti, kaip išvengti padarytų klaidų ir kas yra atsakingas už netinkamą ES lėšų panaudojimą. Pone Kiničiai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti audito rūmams už parengtą ataskaitą. Tikrai labai svarbus dokumentas. Ir džiugu, kad jis yra tinkamai subalansuotas, jame netrūksta ir kritiko žodžių, ten taip pat aiškiai išdėstyta, kodėl buvo e, vėluojama ir kodėl taip išaugo e, pirminiai kaštai bėgant laikui. Na ir Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už parengtą dokumentą. Manau, kad tikrai galime e, palaikyti ir e, dokumente esančias pastabas ir apskritai pranešėjos komentarus. Na ir, kaip suprantu, buvo įvairių priežasčių lėmusių įgyvendinimo vėlavimą ir kaštų augimą. Ir ataskaitoje kalbama apie tuos sunkumus, su kuriais susidūrė komisija. E, kalbama apie tai, kokiamis sąlygomis reikėjo dirbti, reikėjo prisimti atsakomybę už politinį sprendimą, nes jo tarsi tai buvo primesta iš tarybos pusės ir data taip pat buvo nustatyta tarybos valia. Tad e, apie tai kalbama dviejose komunikatuose, kalbama apie tai, kad kilo sunkumų dėl terminų laikymosi ir taip pat dėl reikalavimų įgyvendinimo, tačiau į komunikatuose pateiktą informaciją nebuvo atsižvelgta. Panašu, kad ir pats e, duomenų įtraukimas e, pareikalavo daugiau laiko negu planuota. Buvo ir tam tikrų klaidų susijusių su sprendimais dėl sutarčių. Yra ir kitų problemų. Vis dėlto auditorumai kalbėjo ir apie su žmogiškaisiais ištekliais susijusius sunkumus, e, su tuo, susijusius taip pat su tuo, kad baigėsi trumpalaikės sutartis darbuotojų. Vis dėlto visi suprantame, kad yra reikalinga efektyvi kompiuterinė sistema, kuri būtų prieinama teisminėms institucijoms, policijai, valstybėse narėse. Tad iš tos pusės labai džiugu, kad sistema pagaliau pradėjo veikti. E, tai nutiko 13 metų pavasarį. Ir komisija e, dirbo stengdamasi patobulinti šią sistemą. Manau, kad e, reikalavimai turi būti nustatyti prieš projektui įsibėgėjant ir manau visi galime pritarti tam. Ačiū. Labai ačiū suteiksiu žodį komisijos atstovai iš e, vidaus reikalų generalinio direktorato. Ačiū. Komisija norėtų padėkoti biudžeto kontrolės komiteto nariams ir ypatingai poniai Holmeier už e, išsame audito rūmų parengtą ataskaitos analizę. Prieš aptadamas komiteto rekomendacijas norėčiau priminti, kad komisija pateikė atitinkamą dokumentą 13 metų balandžio 9 dieną ir buvo padaryti išvada, kad sistema veikia be jokių esminių nukreipimų europinių ir nacionalinių lygmenių. Valstybės narės bando, kuo galima geriau tą sistemą pasinaudoti ir tai reiškia, kad vis daugiau yra įspėjimo signalų, jų yra 6 milijonai praeitais metais. SIS-2 sistema bus bendrai vertinta, įvertinta 2016 metais, taip numato teisiniai dokumentai. Auditorumų parengta ataskaita iki galimybė komisijai vėlgi išanalizuoti visus veiksnius ir aplinkybės, kurios įtakoja SIS2 kūrimą. Reikia pabrėžti, kad yra pasimokoma, mokamas ne tik pateikus ataskaitą, bet atitinkamos išvados jau buvo padarytos anksčiau ir šis beitas pakoreguota per viso projekto gyvenimo laikotarpį, dėl to projektas ir buvo sėkmingas. Taip pat reikia pažymėti, kad komisija nepritarė audito rūmui, rūmų metodikai, nes tik tai į tam tikrus institucinius politinius dalykus yra atkreipiamas dėmesys, kalbant apie SIS2 kūrimą. Ir rezultatai yra grindžiami tik tai nedidelio kiekio suinteresuotų asmenų nuomonė, kurie neigiamai yra nusiteikę į nusiteikę Europos komisijos ir projekto atšvilgių. Audito rūmai E, komisija pritarė visiems aštuoniems auditorumų, aštuonioms rekomendacijoms ir atsižvelgsime į tai, atsižvelgėme į tai dešimtų metų komunikate ir pasiūlėme skubos tvarka įgyvendinti tam tikras e, stambių projektų sistemas. 2011 metų gruodžio mėnesį buvo pasiektas sėkmingų rezultatų. audito rūmo ataskaitos rekomendacijomis pasidalinsime su kitomis tarnybomis ir išdalinsime atitinkamoms agentūroms, ES lyze ir kitiems um, tinklams. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad projekto aplinkybės yra unikalios. Taryba priėmė sprendimą sukurti SIS2 sistemą savo iniciatyvą be jokio komiteto, komisijos pasiūlymo ar parlamento siūlymo tam tikri reikalavimai nebuvo iš pradžių numatyti, buvo, jie atsirado tik tai vėlesnėme etape ir negalima buvo, negalėjo taryba jų įvertinti numatyta, numatydama terminus ir projektų biudžetą. Komisija atkreipia valstybių narių dėmesį į 2003 metų komunikatą ir kur kalbama apie tam tikras sąlygas, kurių reiks laikytis, jeigu norime išsaugoti numatytą terminą. Komisija pateikė ataskaitą įvairiomis progomis, kad e, kaštai šauks, negu buvo numatyta pradžioje. Taip pat buvo paaiškinta, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad iš esmės keičiasi sistemos reikalavimai. Be kita ko, taryba pati nusprendė SIS-2 projektą išsaugoti ir atmetė galimybę pra, pra, pratesti SIS, e, SIS vieną sistemą atitinkamame sprendime. Komisija neturėjo galimybės tarti savo žodį šiame teisėkros procedūre. 2009 m. vasario mėnesį taryba nusprendė, kad SIS tur dėgymas yra absoliutus prioritetas. Tai, kad sistemos reikalavimai nuolatos keitėsi dėl to, kad to prašė valstybės narės, dėl to tai turėjo įtakos projektams, nes reikėjo peržiūrėti tam tikras sutartis per SIS-2 projekto įgyvendinimą. Komisija laikėsi reglamento taisyklių ir bandė, kuo galima geriau, e, panaudoti ES biudžeto lėšas skirtą šiam tikslui. Dabar norėčiau paminėti svarbiausias rekomendacijas. Išaugęs, išaugę kaštai buvo neišvengiami dėl to, kad į Šengeno zoną įstojo naujos valstybės narės ir reikėjo techniškai atnaujinti veikiančias platformas, kai kurie reikalavimų pakeitimai iš principo pakeitė projektų apreptį, dėl to atsirado visiškai kitokios sistemos, nei buvo numatyta pradžioje. Iš pradžių sistema buvo sukurta tam, kad būtų e, fiksuojami įrašai, dabar pajėgumai išaugo smarkiai iki 70 milijonų ir galimybė yra pasiekti net 100 milijonų. Per projektų gyvenimo etapus buvo atliekami bandymai ir buvo atsižvelgiama į valstybių narių tam tikrus, tam tikrus pageidavimus, kas nebuvo numatyta pradžioje. Komisija projekto gyvenimo et, eigoje atliko tam tikrus testavimus ir dėl to tai trukmė išaugo ir atsirado naujų užduočių, išaugo kaštai. Naujas požiūris į migraciją po 2010 metų, ko paprašė taryba, reikalavo, kad būtų pakoreguotas sprendimas ir kad būtų galima konvertuoti duomenis SIS-2 sistemoje, bet tą daryti ir priešingą kryptimi. Aišku, tai irgi e, išaugino kaštus. Sistemos parametrai keitėsi nuolatos per visą projekto gyvenimo laiką. Taigi turime labai atidžiai lyginti pirminius biudžeto skaičius ir gal, su galutinėmis išlaidomis. Ta sistema, kuri, kuri galiausiai buvo sukurta, iš esmės keičiasi nuo tos, e, kokia buvo numatyta pradžioje. Komisija visuomet bandė labai aiškiai pristatyti, kokie galimi kaštai remiantis turimą informaciją. Ta informacija visuomet buvo skaidriai skelbiama ir Europos parlamentui ir tarybai. Kalbant apie kaštų planavimus, Norėčiau pabrėžti, kad komisija sistemingai peržiūrėdavo kaštų samatas įvairiais projekto gyvenimo etapais. 2005 metais, kai mes tinklų kaštus peržiūrėjome, 9 metų gegužės mėnesį bendrame pranešime dėl SIS2 sistemos, 10 metų balandžio mėnesį ir 10 metų rugsėjo mėnesį, kai paskelbti buvo at, paskelbtos ataskaitos dėl biudžeto panaudojimo SIS2 sistemoje, taip pat ir metinėse SIS2 ataskaitose buvo kalbama apie biudžetinius klausimus, SIS2 išlaidos buvo iš anksnės biudžeto procedūros dalis ir buvo nuolatos atidžiai stebimos biudžeto institucijų. Kalbant apie nuobaudas ir žalos rangovams, viskas buvo atlikta tinkamai įvertinant situaciją, tą darė ir komisijos teisininkai ir išorės, išorės um, teisinė firma. kalbant apie dėrybų procedūrų panaudojimą, skelbiant viešus konkursus, komisija visuomet pažymėjo, kad e, techninės priežastys e, pateisinančios e, dėrybų procedūras gali būti naudojamos, jeigu pasinaudojama išorės paslaugomis arba techniniais turimais pajėgumais Komisija rinkosi pirmąjį variantą ir techninės galimybės panaudojo tik tuo met, kai nebuvo įmanoma naudoti pirmojo, antrojo varianto, taigi čia nebuvo visiškai pažįstas finansinis reglamentas. Kalbant apie valdyseną, valstybių narių ekspertinės žinios buvo naudojamos nuo pat projekto pradžios ir tai buvo atspindėta nacionalinėme SIS2 komitete atitinkamose darbo grupėse, įvairiuose dariniuose, SIS2 draugai ir taip toliau. Kalbant apie rekomendacijas dėl valdysenos ir projekto valdymo, galiu patvirtinti, kad jos jau yra informacinių technologijų valdysenos dalis projektų valdymo komitetuose. Tai gali būti naudinga, tačiau tai neturėti, neturėtų pakeisti viešos institucijos atsakomybių. Taip, komisija padarė išvadas po šios patirties. Mes e, tikrai daugiau nesimsime tokiais projekt, tokių projektų, jeigu nebus aiškiai, apie, aiškiai apibrieštos techninės specifikacijos ir nebus aiškus teisinis pagrindas nustatytas ir patvirtintas atitinkamų institucijų. Ir tai bus e, mūsų gairės vėlesniuose projektuose. Dėl ekspert, ekspertinių žinių mes dabar įsteigę esame atitinkamą dalinį, kuris teiks techninę pagalbą ir ekspertinės žinias nuo pat projekto pradžios, kad būtų galima sklandžiau dėkti tas sistemas. Taigi mes tikrai pasimokėme ir tikimės, kad tokių e, nesupratimo ateityje išvengsime. Ačiū. Kann es sein, dass wir auf, kann es sein, dass wir auf zwei verschiedene. Ar gali tai būti, kad mes lankėmės dviejose skirtingose renginiuose? Man susidaro įspūdis, kad parlamento pateikiami vertinimai ir Libe komiteto bei auditorumų atstovų skiriasi iš esmės nuo jūsų pastebėjimo. Manau, kad turėsime dar grįžti prie šio klausimo. Man labai rūpi kas yra atsakingas už terminų nesilaikymą ir sąnaudų padidėjimą, kurios išaugo nuo 23 iki 120 milijonų. Ir tikrai negalima visko palikti vien tik tai pasikeitusioms e, aplinkybėms. Noriu paklausti, ką kokių klaidų komisijoje gyvendinama šį projektą dar kartą nekartotų ir aš tikrai negaliu susitaikyti su tuo, kad ta istorija būtų pamiršta ir e, įvertinta kaip klaida. Kalbant apie finansinius aspektus, kuriuos jūs minėjote, manau, kad reikėtų kalbėti apie techninius projekto pokyčius. Pavyzdžiui, e, pirminėme projekte buvo numatyta egzistuojančią ryšių sistemą panaudoti šiam projektui įgyvendinti. Po to buvo priimtas sprendimas atskirą ryšių tinklą e, įdėkti ir tai labai smarkiai atsiliepia projekto įgyvendinimas sąnaudoms. Taip pat, kai valstybės narės pasirinko duomenų judėjimo požiūrį reikėjo atitinkamų konvertavimo galimybių įdėkti, jos nebuvo numatytos pirminėme projekte ir būtent dėl šių projekto pakeitimų taip smarkiai išaugo projekto gyvenimo sąnaudos. Ačiū. Jeigu nėra papildomų klausimų iš kolegų pusės, suteiksiu žodį auditorumų atstovui ponui Rūsiamui dabar. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti tą aplinkybę, kad e, parlamento biudžeto kontrolės komiteto nariai teigiamai vertino auditorumų ataskaitos išvadas ir komisija atrodo iš esmės pripažino, kad mūsų atliktas darbas buvo atliktas tinkamai. Aš nenorėčiau girti savo pačių rezultatais, tačiau vis tik tai norėtume grįžti prie skirų parlamento narių užduotų klausimų. Manau, kad mūsų ataskaita yra tiek išsami, tiek tolygi. Ta sakau, dėl to, kad pateikiami tam tikri duomenys, kurie nėra nuginčiami, pirmiausiai susiję su uh, terminų įgyvenimo projekto pratesimu ir uh, dešimt kartų išaugusią projekto kainą. Šiek tiek mažiau nei dešimt kartų. Ir tai ta informacija pateikiama mūsų ataskaitoje. Ir mes savo ataskaitą rengiame puikiai suvokdami, kad e, šis atvejs yra labai e, sudėtingas, e, pakankamai keblus politinė prasme. Ir pradedant atitinkamą tyrimą reikia apsispręsti, kokios e, struktūros e, yra atsakingos už priimtus e, sprendimus. Vis kokiu atveju manau, kad atsakomybė už šį projektą didžiąją dalimi tenka komisijai. Ir Tai yra ta svarbiausia išvada, kurios galima prieiti atsižvelgiant į e, visas sudėtingas projekto įgyvendinimo peripetijas. Tiek projekto sąnaudų padidėjimas, tiek įgyvendinimo e, termino dėlsimas yra susijęs su um, projekto gyvenimo administravimu. 32 punkte mūsų ataskaitos yra parašyta. 2004 metų pirminis kontraktas buvo numatytas uh, baigti gyvendinti 2006 metais ir jo kaštai padidėjo keliasdešimčių milijonų be e, žymių techninių pokyčių, o po 2007 metais buvo pakeisti techniniai reikalavimai ir <clears throat> dėl to padidėjo projekto e, sąnaudos. Taigi e, priešingai nei tvirtina komisijos atstovai dėl E, netinkamo projekto įgyvendinimo greičio būtent ir netinkamo administravimo padidėjo labiausiai projekto kaina. Viešo pirkimo konkursas, kuris buvo paskelbtas, e, e, jame labai Svarbi vieta, žinoma, atiteko kontrakto vertai ir e, kontrakto projekto gyvendinimo terminams bei atitinkamiems dėlsimos. Projektas nebuvo gyvendintas laiku pagal sutarties nuostatas, tačiau per tą laiką valstybių narių poreikiai padidėjo. Galbūt iš dalies nebuvo galima numatyti projekto gyvendinimo pradžioje, Tačiau tuo metu reikėjo išleisti daug daugiau pinigų, palyginti su pirminio projekto sąnaudomis ir e, tuomet patekome į tokią klavietę. Nes e, mes savo ataskaitoje kvestionuojame komisijos e, priimtą e, sprendimą, kam patikėti gyveninti šį projektą. Ir mes e, taip pat manome, kad e, E, vienas rangovas e, laimėjęs atitinkamą projektą iš tiesų po to joje galės reikalauti mokėti žymiai didesnę kainą nei ta, kuri yra rinkoje. Taip pat kalbant apie ekspertų, kurie kontroliavo šio projekto gyvendinimą skaičių, mes ne tik konstatuojame, kad e, tas skaičius nebuvo pakankamas, nepaisant to, kad e, komisija padidino beveik dvigubai ekspertų skaičių, tačiau projekto gyvenimo pradžioje ekspertų buvo nepakankamai. E, taip pat ir valstybė narių <clears throat> reikalavimų pasikeitimai projekto gyvenimo eigoje ne nuima nuo komisijos pečių atitinkamas atsakomybės už bendrą projektą gyvenimą, nes po 2009 metų, kuomet komisija pradėjo geriau administruoti, daug geriau administruoti šio projekto įgyvendinimo eigą, viskas pajudėjo žymiai greičiau į priekį. Kiti klausimai, kurie buvo užduoti, manau, kad uh, apibendrinant jūs būtų galima pasakyti, kad e, SIS pirmoji e, sistema galėjo būti tam tikrų metų e, taip pat atnaujinama, tačiau valstybės narės tuo metu pareikalavo, paprašė gyvendyti antrąją sistemą, Čia visas e, dėlsimas vyko dėl to, kad komisija, kaip mes ir pažymėme savo ataskaitoje, nesugebėjo įgyvendinti projektą per numatytą įgyvendinimo laikotarpį. Atrodo, kad e, e, atsakiau į E, visus svarbiausius klausimus, e, kuriais parlamento nariai pareiškė savo abejonės reaguojant į komisijos e, išsakytas mintis. Jeigu dar norėtumėte, kad ką nors papildyčiau, mielai esu pasirengęs tą padaryti. Pirmininkai, labai ačiū. Manau, kad reikės ir toliau nagrinėti šį klausimą. Bet kokiu atveju E, džiaugiuosi, kad e, šis klausimas yra įtrauktas į prieš teisų ir laisvių komiteto darbo atvarkę ir kad e, bus įmamasi tolesnių veiksmų. Noriu padėkoti už atliktą darbą. Pristatyta informacija dabar 16 darbo atvarkės klausimas - kova pasitelkiant mažumos teisės priemonės prieš ES finansinių interesų pažeidinėjimus. Perėsiu prie vokiečių kalbos, sako pirmininkė, spalio pirmą dieną kartu su Libė komitetu pranešėjo Lopes Agilar. Pradėsime dėrybas, tiksliau norime pradėti dėrybas, mūsų dėrybininkų komanda, tai yra pranešėjas ir šešėliniai pranešėjas, spalio pirmą dieną numatytas pirmas susitikimas ir taip pat data, kuomet vyks techninės trilogo posėdis kartu su tarybos atstovais, noriu jūs apie tai informuoti, jeigu neprieštaraujate, tuomet e, mes e, taip ir elgtumėmės, e, bus išsiuntinėti kvietimai visiems susijusiems asmenims dalyvauti posėdžius, ar kas nors nori kalbėti šią temą, niekas. Tuomet 18 dabar tokias klausimas buvo nukeltas į kitą posėdį delegacijos viešnagė Čekijoje, nes delegacijos vadovas Gajeris turėjo kitų įsipareigojimų. Šio klausimo svarstymą nukelsime į kitus posėdžius. Dabar 19 klausimas. Auditorumų specialioji ataskaita. <clears throat> Dėl valstybių narių teikiamų duomenų apie išlaidas biudžeto žemės ūkio srityje Labai ačiū, ponė Roso, viso geriausio. Tai yra labai svarbus pranešimas, nes 58 e, milijardai eurų šioje srityje kiekvienais metais išleidžiami. Ir dabar suteiksiu e, žodį už e, šią temą atsakingai kolegijai Budbergytei. Report on the reliability of Ačiū kolegos, man tikrai didžiulė garbė pristatyti e, dokumentą e, dėl valstybių narių atliekamų žemės ūkio išlaidų patikrų rezultatų patikimumo. Visų pirma, norėčiau trumpai pristatyti informaciją. E, kiekviena iš 81 e, mokėjimo agentūros valstybėse narėse atlieka administracinius patikrinimus dėl visų e, paraiškų paramai gauti, kad būtų patikrintas jų tinkamumas. Taip pat atliekami ir patikrinimai vietose. E, E, pasirinkus e, tam tikrus pareiškėjus. Na ir rezultatai pateikiami metinėje statistinėje ataskaitoje, kurią taip pat tikrina e, nepriklausoma sertifikavimo tarnyba ir peržiūri komisija. Tuos duomenys naudoja komisija, apskaičiuojant likutinę paklaidos vertę ir tai reiškia, kokia, e, e, koks lieka paklaidos dydis po visų patikrinimų ir tada ta informacija yra pristatoma tarybai ir parlamentui kaip e, biudžeto įgyvendinimo procedūros dalis. Na ir kalbant apie valstybėse narėse atliekamus patikrinimus bei jų nepatikimumą, tam yra keturios priežastis. Administraciniai bei patikrinimai vietoje yra atliekami E, beveik visose mokėjimo agentūrose, kurios yra audituojamos ir jie yra tik iš dalies efektyvūs, nes ne visada yra nustatomi pažeidimai arba ne visada apie juos pranešama. Antra priežastis - dauguma e, mokėjimo agentūrų neužtikrina statistinių ataskaitų, kurios pateikiamos komisijai tikslumo. Ir e, jų galimybės patikrinti duomenys yra riboti, ribotos, nes reikia laikytis numatytų e, e, raštiškų procedūrų, bet tos sertifikavimo įstaigos nepateikė komisijai tinkamo užtikrinimo dėl mokėjimo agentūrų e, patikrinimų vietoje patikimumo bei statistinių ataskaitų patikimumo. Taip pat buvo nustatyta ir trūkumų komisijos apžvalgose susijusiuose su statistinėmis ataskaitomis, nes uh, ne visada tie duomenys, kurie turi būti surinkami iš valstybių narių, yra patikimi, e, e, savalaikiai. Ir kalbant apie komisijos galimybės atlikti peržiūras bei atitikties auditus, jos taip pat buvo ribotos. Na ir dėl šių visų ribotumų komisija neturėjo galimybės e, pasiremti e, tinkamų pagrindų apskaičiuojant liekamosios pakvidos dydį. Be to, e, E, patikslinimai susiję su paklaidos dydžiu nebuvo statistiškai patikimi. Tačiau naujas požiūris, kuriuo vadovaujamasi nuo 12 metų, e, reiškia, kad kiekviena mokėjimo agentūra yra vertinama ir paklaidos dydis yra E, atitinkamai koreguojamas, e, lėmė e, tikrai didelę pažangą. Na ir pripažįstant, kad sertifikavimo įstaigos turi pateikti nuomonę dėl sandorių teisėtumo ir reguliarumo pagal naujosios bažų reglamentus. Auditorumai pripažįsta, kad mokėjimo agentūros turėtų atlikti patikrinimus griežčiau ir patobulinti procedūras uh, E, susijusią su duomenų rinkimu ir tikrinimu. Komisija taip pat turėtų pagerinti savo gairias skirtas mokėjimo agentūroms bei sertifikavimo įstaigoms. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad e, e, jai būtų pateikiama savalaikė ir tiksli pateikima informacija susijusi su mokėjimo agentūrų patikrinimais, taip pat reikėtų pagerinti tų patikrinimų. Mm, E, kokybę, kalbant apie valstybių narių statistinės ataskaitas. Komisija taip pat turėtų rimtis reikalingų priemonių, kad būtų nustatytas statistiškai pagrystas apskaičiavimas susijęs su liekamosios paklaidos dydžiu, nes tai padėtų pagerinti e, mokėjimo agentūrų bei sertifikavimo įstaigų veiklą. Tad ačiū už tai, kad mane išklausėte. Atsakysiu jūsų klausimus. Būkite tikra, kad klausimų turėsime, pranešėja ir ponė Kalimbach, prašau jums žodis, pirmiausia noriu padėkoti ponė Budbergytė už šią ataskaitą, jos pristatymą, net ir per tą trumpą pristatymą pamatėme ir išgirdome didelį nerimą keliančios informacijos, e, kalbama apie dviejų pakopų kontrolės sistemą. Už pirmąją pakopą atsakingos valstybės narys, už antrąją pakopą komisija. Iš šios ataskaitos matome, kad e, antrasis etapas e, <clears throat> nebuvo gyvendinamas tinkamai, nes pateikiami duomenys e, vertintini kaip visiškai nepatikimi. Esu pakaitinė Žemės ūkio komiteto narė, buvau regionų plėtros komiteto narė ir aplinkos komiteto narė. Manau, kad e, žemės ūkiai teikiama parama yra labiausiai diskutuojama Europoje ir e, todėl e, manau, kad tai galime pasidžiaugti tik šią srityje įvykdytais pokyčiais susijusiais su didesnė atsakomybė sertifikavimo įstaigoms, tačiau e, manau, kad pažangos reikėtų siekti ir daugiau. Savo pranešime taip pat e, pateikiu nemažai kritinių pastabų, kurias išgirdome ką tik Taip pat manau, kad turėtume aiškiai tikslingai įvardinti atskiras valstybės narės, nes e, tose šalyse, kuriuose pasitaiko daugiausiai klaidų nutraukti projektų finansavimą būtų klaida, nes šios baudžiamosios priemonės tuomet uh, atsilieptų neigiamai ne tiems asmenims, uh, kuriems turėtų būti taikomos. Manau, kad Europos parlamento kompetingi komitetai dės visas įmanomas pastangas, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės prisijimtų atitinkamus įsipareigojimus e, prieš savo mokesčių mokėtojus ir taip pat e, <clears throat> vykdytų įsipareigojimus susijusius su būtinybė aprūpinti ES piliečius sveikais maisto produktais, o mes turėtume aiškiai parodyti, kur yra klaidos, kaip jas reikia taisyti, nes negalime leisti, kad bendroji e, sistema paramos žemės ūkiui e, dėl tam tikro aplaidumo susijusio su duomenų apdarojimu ir tvarkymu, e, kad šią sistemą kiltų grėsmė. Peter Savarma. Ačiū pirmininkė, aš esu APP šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu ir norėčiau padėkoti poniai Budbergytėjai atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę, ir taip pat pranešėjai. Kalba eina apie labai svarbę, milžinišką sritį ir pirmiausia reikia štai ką pasakyti. Biudžeto kontrolės komiteto ir Žemės ūkio reikalų komiteto interesai neprieštarauja tarpusavyje. Nes aš irgi noriu akcentuoti ir kai kurio žemės ūkio plėtros komiteto elementus, kaip e, kalbėjo ir, ir pranešėja. Tai nereiškia, kad neturime skirti dėmesio tam, kad mokesčių mokėtų pinigai būtų naudojami teisingai. Bet čia yra keli dalykai. Pirmiausia, mes sukūrėme monstrą. Ir net sunku pasakyti, nuo ko pradėti, nes tai ir komisijos atsakomybė pasirūpinti, kad tas monstras veiktų nuosekliai ir darniai. Ir jeigu gauname skirtingą informaciją iš įvairių šaltinių, tuomet e, man iš pat pradžių tampa aišku, kad neįmanoma, kad sistema veiktų sklandžiai. Taigi tai yra valstybių narių galiausiai atsakomybė, kad būtų pateikiama laiku ir patikima informacija. Taip pat ir Europos komisija turi pasirūpinti, kad veiktų koordinavimas, nes priešingų atveju valstybės narės negalės susidoroti su tą situaciją. Tada kyla ir didesnis klausimas, būtent informacijos skaidrumo klausimas. Ir čia vėlgi jis yra labai svarbus vertinant jį iš biudžeto kontrolės komiteto perspektyvos. Kol neturime prieigos prie to, kas, kur ir kokios programo, programos bei uh, kodėl klaidų lygis vienoks ar kitoks. Mes nieko padaryti negalime. Tai šauksmas tyruose ir turime matyti didesnį paveikslą ir sudėti visus tos elementus ir kad ta informacija būtų skaidresnė mums visiems, kad komisija koordinuotų ta, tam, kad informacija, ta pati informacija būtų gaunama iš valstybių narių ir tik po to mes galėtumėme uh, išlaisvinti ūkininkus nuo, to, nuo tos sudėtingos situacijos, su kuria jie dabar susiduria. Pateiksiu pavyzdį. pavyzdį. Žemės klipų identifikavimo sistema. Jeigu pateikiama mums tokia informacija, kaip auditorumai išsiaiškino, pavyzdžiui, kad yra miškas, gilus miškas, o ir jis yra pateikiamas kaip žemės ūkio sklypas, tai čia dar vienas pavyzdys, kai matome, kaip ir kodėl čia taip vyksta, kodėl tokie dalykai kartojasi ir atsiranda. Jeigu kūrime tokias sistemas, turime pasirūpinti ir komisija turi pasirūpinti, kad tos sistemos veiktų visų mūsų labui. Taigi paveikslas yra toks didžiulis, bet aš manau, kad čia patys svarbiausi dalykai, kuriuos mes, į kuriuos turėtume atkreipti dėmesį. Ačiū. Vielen Dank. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt, weil... Ähm, Ačiū. Aš taip pat e, noriu pakalbėti, kadangi jūs e, mane paskirite pranešėję dėl Komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo, jeigu vertintume 2013 metų statistinius duomenis, tai iš 81 mokėjimo, vienos mokėjimo tarnybos 80 pasakė, kad klaidų skaičius yra mažesnis nei 2 procentai. Tik viena sertifikavimo įstaiga a, pasakė, kad a, jos kontroliuojamoje srityje nėra viskas gerai. Visos kitos kontroliuojančios institucijos e, teigia, kad e, mokėjimai yra atliekami tinkamai. Po to komisija atlikusi tinkamą patikrinimą konstatavo, kad daugiau nei pusė šių kontroliuojančių institucijų sertifikavimo įstaigų pateikė netinkamą informaciją. Taigi manau, kad turėtume biudžeto vykdymo patvirtimą lėšų panaudojimo nu, išlaidų patikrų rezultatų patikimo vertinti tinkamiau. E, ir taip pat turėtume savęs paklausti, kokiu veiksmu galima imtis arba turime imtis, jeigu gauname melagingą informaciją, o mes tokią melagingą informaciją gavome iš valstybių narių <clears throat> atitinkamų kontroliuojančių institucijų. Tai noriu padėkoti komisijai už tai, kad jie šią informaciją patikrino. Galbūt dabar e, ponas Šovan iš Europos komisijos turėtų tarti žodį ir pakomentuoti tą situaciją, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat e, poniai Kadenbach, poniai Budbergytai štai, kad suteikė galimybę aptarti šį klausimą. Žinoma, komisija puikiai suvokia, kad negali visiškai pasitikėti valstybė narių atliekamomis patikromis ir jų rezultatais dėl išlaidų žemės ūkio srityje. Atlikę auditą konstatavome, kad daugelio valstybių narių kontrolės sistemos uh, E, nėra pritaikytos visoms klaidoms aptikti. <clears throat> Todėl e, statistiniai duomenys, kuriuos gauname iš valstybių narių, nėra visiškai patikimi. Trumpai noriu pristatyti, kokiu veiksmu ėmėsi komisija po to, kai buvo paskelbta ši specialioji ataskaita. Pirmoji priemonė tai yra geresnis informacijos rinkimas iš valstybių narių buvo įdėkta visiškai nauja automatinio atskirų domenų perdavimo sistema. Ir ta, tas automatinis patikros domenų perdavimas vyksta pakankamai sėkmingai. Daromas, sistema pradėjo veikti nuo 14 metų. Tai sumažins administravimo išlaidas ir sumažins uh, klaidingų pranešimų tikimybė. Mes dabar gauname visus atskirus duomenys, kuriuos apdarojame pasitelkę savo informacinių technologijų programas. Tai tokiu būdu mes klaidų skaičium sumažiname ir administracinę naštą valstybėms narėms sumažiname. Antras veiksmas yra dėmes, didesnis dėmesys e, e, klaidų skaičiui. Žemės ūkio generalinis direktoratas po 2012 metų ataskaitos parengė naują metodiką, siekiant apskaičiuoti klaidus lygį, likutinį. E, ir mes remiamės tiek Europos audito rūmų audito rezultatais, tiek mūsų generalinio direktorato atliktų auditų, tiek nacionalinių sertifikavimo įstaigų atliktomis patikromis maždaug 70, 70 procentų 12 metais tokiu būdu sugebėjome sumažinti atitinkamas išlaidas. Komisija mano, kad likutinis klaidų lygis 2013 metais ir su juo susiję duomenys yra patikimi, vertinant e, valstybių narių atliktus mokėjimus naudos gavėjams. Vertinant BŽUP reformą, naujas horizontalusis reglamentas dėl BŽUP kontrolės ir nuolatinės priežiūros leidžia sertifikavimo įstaigoms geriau kontroliuoti žemės ūkio išlaidas, siekiant nustatyti tam tikrus pažeidimus, kitaip tariant, e, nacionalinės priežos institucijos e, galės tinkamiau kontroliuoti mokėjimo e, įstaigų vykdomą veiklą. Ir šios priemonės praeitos dėkti nuo antrojo 2014 metų pusmečio. Tačiau tai reiškia, kad atitinkamus pažeidimus reikia ištaisyti nedelsiant Todėl mes turime turėti tinkamą galimybę e, apdaroti gaunamą informaciją. Ir tik gavę tą informaciją ir ją apdarojimas galime valstybę narę paraginti, nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų. Mūsų generalinio direktorato ataskaitoje galite rasti 2013 metų informaciją ne tik apie likutinį klaidų lygį, tačiau taip pat ir apie atitinkamus trūkumus susijusius su mūsų rekomendacijų gyvendinimu. Tie pačioje ataskaitoje rasite pakankamai daug informacijos apie veiksmus, kurie ėmėsi pati komisija siekiant apsaugoti ES biudžeto lėšas, tiek informacija apie finansinės korekcijas. <clears throat> Komisija biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros kontekste sieks gauti išsamesnės informacijos iš valstybių narių. Pons Celeris. Kokių veiksmų įmamasi, kuomet nustatomi pažeidimai? Manau, kad čia viskas yra labai paprasta. Komisija turi turėti gauti atitinkamus įgaliojimus, substabdyti mokėjimus. Regionų vystimusių komitete aptarėme šį klausimą, nes pagal naująjį reglamentą yra tam atitinkamo pagrindo e, reglamentuojant e, investicijų struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir e, kol nebus ištaisyti atitinkami pažeidimai, reikia paprasčiausiai nutraukti mokėjimus, nes priešingų atveju E, mes galime tik tai skūstis ir dėjoti, tačiau situacija nuo to nepasikeis ir mes toliau turėsime šokti pagal valstybių narių e, dudelę. Jeigu tokių pažeidimų pasitaiko vykdant e, reguliarius mokėjimus, tai galime tik įsivaizduoti, kokio masto pažeidimų būtų galima aptikti įvairiose e, papildomose mokėjimuose ir juos atliekant, tarkime, įsivaizduokime, e, kokiu pažeidimu galima būtų aptikti, patikrinus įvairias e, žalos atlyginimo priemonės žemės ūkiui, kurias dabar prašoma pritaikyti dėl Rusijos taikomų sankcijų, turint omenyje, kad derlius šiais metais buvo geras, tai kainos ir šiaip jau turėjo būti nukritusios, tai dabar bus bandoma iš to dar labiau pasipelnyti. O šiaip manau, kad reikėtų pagerinti kontrolę, bet visos sistemos nekeisti. Noriu paklausti, ar yra kokiu nors sankcijų taikoma už e, netikslios informacijos pateikimą. Man atrodo, kad sankcijų nėra numatyta yra tik tai tam tikras korektūras iš komisijos pusės, tačiau nėra jokių sankcijų už e, netinkamai pateikiamą netikslę informaciją. Ačiū pirmininkė. Žodis mokėjimų suspendavimas buvo paminėtas. Bendrosios žemės ūkio politikos reformoje buvo numatyta galimybė komisijai stabdyti mokėjimus kalbant apie žūp išlaidas. Mes naudojamės tą galimybę jau dabar egzistuoja tam tikras e, procesas. Mūsų agri generalinėme direktorate yra suspendavimo valdyba ir stabdomos lėšos tam tikrų valstybių narių atžvilgių ir kaip buvo teisingai paminėta, tai yra labai naudinga priemonė iš pat pradžių išvengti, kad e, būtų netinkamai panaudotos išlaidos. Kalbant konkrečiai apie Rusijos situaciją ir Rusijos draudimus ir kokių poveikių tai, tai turi. Rūpiučio ir rugsėjo mėnesiais mes priėmėme tam tikrų priemonių. Aišku, reikia labai greitai reaguoti, kai iškyla tokia situacija skubiai, bet turime suprasti, kad mūsų reglamente iš pat pradžių reikia atsižvelgti į tai, kad kai kurios valstybės narės negalės tinkamai įdėkti to reglamento. Kai yra ad hoc reglamentas tvirtinamas, visuomet kyla rizika, kad nebus įmanoma jo tinkamai pritaikyti, kai reaguojama yra greitai į kažkokią susiklošusią specifinę situaciją. Kalbant apie mokėjimų sustabdymą, tai maždaug 2-3 procentai tik tai sudaro bendruo signavimu tie sustabdyti mokėjimai, tačiau čia mes kalbame apie teikiamą klaidingą informaciją. Viską suskaičiavus vis tiek gauname didesnį paklaidų lygį nei 3 procentai. E, šiuo Dar kartą konstatuoju, kad nėra jokių sankcijų už klaidingai teikimą informaciją. Prašau dar kartą pakomentuoti. That... Dabar tik tai galėčiau pasakyti, kad, kad sureaguotų komisija turi turėti teisinį pagrindą tam. Ir na, reiks man pasitiksinti su kolegomis, bet bijau, kad tas naujasis teisinis pagrindas, kuris buvo ką tik patvirtintas, kažin ar ten yra veiksmingų priemonių, kurių pagalba galėtumėme spręsti netikslių deklaracijų klausimą. Mes turime priimti sprendimą išvengti padarinių, bet kažin ar yra kokia tai veiksminga priemonė, kad galėtumėme nubausti tas valstybės narės. Opinion, but... Mano tokia jau yra kukli nuomonė, bet gal auditorumai galėtų pateikti profesionalią nuomonę apie tai, kaip būtų galima išvengti tokių netikslių ataskaitų užmokėjimo agentūrų ir panašiai. Thank you. Uh, I, I think... Ačiū. Mano nuomonė, mes turime labai svarbę penktąją rekomendaciją ir jeigu komisija įgyvendins tą rekomendaciją kartu su valstybėmis narėmis, uh, ir e, pagerins jų patikimumą, savo darbo patikimumą, statistinį patikimumą, taip pat to darbo, kurį atlieka mokėjimo agentūros bei sertifikavimo įstaigos darbo kokybė bus pagerinta, manau, kad tokiu atveju situacija tikrai pagerėtų. Ir jeigu neprieštarausite, taip pat norėčiau sureaguoti į pono Sarvamos pastabą. Labai teisingai pastebėjote, kad iš ties reikia žinoti e, tų klaidų priežastis. Ir būtent dabar mes atliekame audito analizę susijusią su pagrindinėmis e, klaidų priežastimis e, kaimo plėtros srityje. Na ir šio audito analizės rezultatai bus žinomi jau šiemet. Taip pat E, įdomu buvo išklausyti komisijos pristatytą informaciją ir apie atliktą pažangą ir pokyčius. Turiu pasakyti, kad audito rūmai labai rimtai žiūri į šią problemą ir tai, kad mes susidurėme su valstybių narių pateikiamų duomenų patikimumo problema iš ties mums kelia nerema. Na ir jau 15 metais ketiname e, imti specialių veiksmų siekiant įvertinti, kaip komisija ir sertifikavimo įstaigos valstybėse narėse yra pasirengusios įgyvendinti naujas nuostatas e, ir susijusia su e, sandorių teisėtumu ir patikimumu. Ir galiu jūs užtikrinti, kad atliekant auditus mes turėsime tiek ir komisijos, tiek ir valstybių narių uh, pasiektą pažangą, tai darysime įtin atidžiai. Be to norėčiau padėkoti pranešėjai madam, poniai Kadambach už jos darbinį dokumentą, kuris tikrai labai mm, tiksliai atspindi e, auditorumų specialiai ataskaitą, taip pat ten pateikiamas rekomendacijos komisijai. Norėčiau padėkoti ir e, Žemės ūkio generaliniam direktoratui už bendradarbiavimą, už jų e, pasirengimą ir toliau žengti į priekį bei siekti pažangos. Mane Kadimak dar žodis. Viena trumpa pastaba. Ja jau sakiau, pirmą kartą kalbėdama galiu tik pritarti ponui Celeriui ir pirmininkiai dėl to, kad e, nustačius tam tikrus sisteminius, sisteminius pažeidimus reikėtų pritaikyti ir atinkamas sankcijas tačiau tos sankcijos neturėtų būti nukreiptos prieš tiesioginius paramos gavėjus. Reikia išsiaiškinti, kas yra atsakingi už tokią situaciją, o dažniausiai tai nebūna tiesioginiai paramos gavėjai. Ir, e, Tokiu atveju mes turėtume elgtis e, pasimokydami iš praeities klaidų, kuomet e, taikėme, pavyzdžiui, sankcijas aparteido laikotarpiu Pietų Afrikai ir nuo jų daugiausiai kentėjo paprasti žmonės, o ne šalies vyriausybė. Taigi neturėtume leisti, kad taip atsitiktų ir šį kartą žemės ūkės rytė. Aš noriu pasakyti, sako pirmininkė, kad mūsų užduotis yra mokesčių mokėtojų pinigus tinkamai panaudoti ir aš dar niekuomet nebuvau susidūrusi su tokiu atveju, kad e, ūkininkai negautų naudos e, iš e, tam tikrų pažeidimų, kurie buvo kurių pasitaikydavo panaudojant žemės ūkio išmokas. Dabar prašau paslikti dar salėje koordinatorių, o mes susitiksime vėliau per kitą biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Džiugu matyti, kad jums patinka ir toliau sėdėti šiame posėdėje, tačiau prašau jūsų kuo greičiau e, išeiti iš salės, nes mes dar turime daug klausimų aptarti. Taigi ačiū, kad dalyvaujate, linkiu visiems gero vakaro ir dėkuoju iš bendradarbiavimą.